Ok. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer parce que nous avons pas mal. Uh, vertėjai turi pranešimą posėdžio dalyviams ir klausytojams. Labas rytas, mes norime visus informuoti apie jau trečią savaitę vykstantį socialinį konfliktą tarp Europos parlamento vertėjų ir administracijos dėl vertėjams <clears throat> primestų vienašališkai naujų darbo tvarkos taisyklių, dėl kurių gali smarkiai nukentėti vertėjų teikiamų paslaugų kokybė ir nepaisant e, didelių nuolaidų, kurias jau pasiūlė vertėjai, administracija e, nesutinka tartis ir nepalaiko praktiškai jokio kontakto su vertėjų atstovais, dėl to mes labai apgalėstaujame, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad šiame posėdėje jokių protesto akcijų taikoma nebus, tik tai posėdis baigsis tuo metu, vertėjai baigs savo darbą tuo metu, kaip numatyta jų darbo programoje. Ačiū uždėmesi. Dėl darbuotojų buvo pasiūlyta penktą ir šeštą klausimus atsidėti, atidėti kitam kartui, nežinau, ar bus kitų pasiūlymų, tad galim dirbti toliau. Marita užsiemusi, dabar tada pirmininkauju aš. Dėl vertimo. Bulgarų, maltiečių ir kruatų kalbų vertimo neturime. Jūs be abejo žinote jau, kad vertė yra pradėję socialinį judėjimą dabar. Ir EMPL komiteto posėdžio metu mes pareiškėm jiems paramą. Manome, kad jų siekiai yra teisingi. Ir e, popietės, e, mūsų ryto darbo pabaigoje mes turėsime E, galimybę padiskutuoti plačiau su jais, o dabar kol kas dėkuoju Jums už darbą, sako pirmininkas. Tai štai, vakar vakare mes surengėme trilogo posėdį dėl direktyvos peržiūros, peržiūros dėl kancerogeno ir mutageno. Mes e, to posėdžio metu e, susitarėme dėl patvirtinimo tų rezultatų, kurie buvo pasiekti darbo grupėje. Dizelis ir dizelio garai buvo tas klausimas, kuriam buvo skirta daugiausia laiko šio trilogo metu. Norėčiau pasakyti, kad e, buvo parlamento lygmenių priimti aiškus įsipareigojimai, numatytos ribinės vertės, bet aš dabar nenorėčiau tas techninės detalės čia leistis. E, toliau kol kas diskusijos nepasistumėjo ir dabar yra e, diskusijos tęsiamos. Mes e, tiesiog pasilikom laiko dar tokiems apmąstymams kartu su pirmininkaujančia Bulgarija šiuo klausimu. Tiek būtų dėl direktyvos peržiūros, dėl kan, e, kancerogeninių medžiagų. Ar pranešėjas šio klausimu yra salėje? Žodis jums. Uh, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už labai intensyvų darbą prie šio pranešimo dėl užimtumo gairių. Norėčiau pasakyti štai ką. Pirmininkaujantį Bulgariją labai aktyviai veikė taryboje siūlydama mūsų pranešimą ir mes pasiekėme to, kad būtų užmėgstas glaudesnis bendradarbiavimas su parlamentu, tarp tarybos ir parlamento, rengiant galutinį dokumentą. Tuo tarpu aš ir sekretorius EMCO ir pirmininkaujantį Bulgariją e, dirbome su komisija ir su visom kitom pusėm susijusiam su šito klausimu. E mes e, norė, siekėme, kad būtų atsižvelgta e, tarybos vadinime sprendime į mūsų į siūlymus, į parlamento siūlymus. Europos parlamentas turės teikti konsultaciją, savo nuomonę tarybai. Tam reikės dirbti su komisija, reikės dirbti su <clears throat> pasirengimo grupėmis. Mm, galiausiai me, tarybai praeitą ketvirtadienį korepero tekstas buvo nusiustas šiuo klausimu. Uh, Mes manome, kad tai galėtų būti gera praktika ateities mūsų bendram darbui. Bendrų reikalų taryba patvirtins ketvirtadienį šiuos rezultatus, tai bus birželio 23 dieną ir tai bus Europos semestro dalis, ko pasiekėme daug mūsų pasiūlymų atsispindi galutinėme tekste. Kai kurie iš jų nėra tokie tvirti, kaip mes būtume norėję, tačiau uh, Tai yra didžiulis žingsnis pirmin. Mes jau vakar jums nusintėm informaciją dėl galutinio teksto, kurį gavome iš tarybos ir noriu paminėti tik keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausia, svarbus pakeitimas. Dėl 12 konstatuojamosios dalies, dėl mūsų bendradarbiavimo sustiprinimo su parlamentu ir taryba buvo aiškiai pabrėžtas. Galutinis tekstas yra toks. Europos parlamentas, taryba ir komisija E, dirba kartu, ypač rengiant gairias e, užimtumo politikoms valstybėms narėms ir tos pagrindinės nuostatos turės būti išlaikytos. Tai nėra patys e, labiau, tvirčiausiai suformuoluoti pasiūlymai, bet tai rodo Europos parlamento siekį. Tai yra savotiškas pažadas tęsti bendradarbiavimą pirmininkaujant Bulgarijai, kuris pirmininkaujant jai ir buvo pradėtas. Kitas dalykas. Penktoji gairė, pirma, pirmas paragrafas. Uh, buvo atsižvelgta į, į parlamento siūlymus šeštas e, punktas. Taikymo principas, pavyzdžiui, e, mokymosi visą gyvenimą principas bus taikomas. Taip pat e, bus kalbama, yra kalbama tose gairėse apie pagalbą auginant vaikus ir kitus šeiminio gyvenimo svarbus dalykus. Šeštoji gairė. Ji yra suformuluota tvirčiau, gal ne taip tvirtai, kaip mes būtumėm norėję, tačiau tai yra iš tikrųjų žingsnis pirmin. Na, o kai dėl pusiausviros tarp privataus asmeninio ir profesinio gyvenimo, viskas yra numatyta, ką mes siūlėme galutinėme tekste. Svarbiausia man ir, e, sakyčiau, sunkiausias punktas tai buvo, buvo pensijų klausimas. Mes daug diskutavome šiuo klausimu su uh, tarybos ir komisijos atstovais ir tos diskusijos davė rezultatų. Tekste buvo atsižvelgta į mūsų siūlymą e, ir buvo pasakyta, kad pensijos turi žmonėms teikti tinkamas pajamas. E, buvo iš komisijos siūlymo išimtas pensinio amžiaus skaičius, kurį buvo pasiūliusi komisija ir galutinėme tekste buvo pasakyta, kad galės reikalui esant pensinis amžius ilgėti E, numatant reikiamas e, strategijas senėjimui valdyti. Dėkoju, pirmininkas, dėkoju. Taip pat norėčiau dar vieną informaciją pasakyti. Šią popietę turėsime lankytojų grupę. Pone Melin yra pakvietusi lankytojų. Šią popietę taip pat ponas Žufoditie yra pakvietęs Provanso neregių asociacijos atstovų, 20 lankytojų pakvietė ponė Mora Šartie, e, kurie mus aplankys e, į pabaigą šio įtmečio darbo. Tai štai, tiek būtų pranešimų, o dabar siūlyčiau perėti prie trečio darbo tvarkės klausimų. Tai yra darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybės. Penkioms minutėms suteiksime žodį poniai Karla Pereira. Ji yra generalinio direktorato MPL socialinės apsaugos skyriaus atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju šitam komitetui už galimybę pasisakyti trumpai šito klausimu dėl socialinės e, apsaugos savarankiškai dirbančių e, asmenų. Šiuo metu kovo mėnesį šis pasiūlymas buvo pateiktas e, socialinio teisingumo paketo E, kontekste buvo atsižvelgta į šio komiteto ir parlamento išsakytas mintis ir pageidavimus, e, kuomet jūs pateikėte savo e, pranešimą dėl socialinio, socialinių teisių ramščio. Ten buvo kalbama apie socialinės apsaugos taikymą naujoms darbo formoms ir komisijos pasiūlyme yra atsižvelgta išsakytus uh, nagastavimus. E, čia remiasi direktyvos e, dėl teisingos socialinės e, aplinkos ir tinkamų sąlygų nuostatomis. Vyko taip pat dviejų etapų konsultacijos su socialiniais partneriais, vyko viešos konsultacijos pernai taip pat Ir e, šioje, šioje rekomendacijoje taip pat yra atsižvelgta į suinteresuotų pusių e, poziciją. Rekomendacijos e, pagrindiniai tikslai yra du. Visų pirma, yra siekiama išplėsti socialinę apsaugą apimant tuos asmenis, kurie dirba darbo rinkoje, tačiau kurių e, darbo sutartis neapima e, įvairių e, pri, privalumų ir apsaugos priemonių, tokių kaip e, apsaugos priemonių susijusių su tėvystės aspektais, su sveikatos apsaugos aspektais ir kitais aspektais. Taip pat mes siekiame E, išplėsti socialinės apsaugos taikymą būtent toms e, darbuotojų grupėms, kurioms anksčiau nebuvo e, taikomos tos priemonės ir aišku, čia kalba sukasi apie visos sistemos finansavimą, čia remiamasi e, trečio straipsnio sutarties antra e, dalimi ir pirmo straipsnio trečia dalimi. Mes e, manome, kad e, rekomendacija palieka pakankamai e, svarbius aspektus valstybių narių kompetencijai, todėl mes, pavyzdžiui, e, finansavimo aspektų čia neliečiame, pačios valstybės narės turime spręsti, kaip bus finansuojama, kokios schemos bus e, taikomas ir e, koks apsaugos ligmuo turi būti užtikrinamas. Aišku, šitie aspektai paliekami valstybėms narėms, atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją e, šioje srityje. Rekomendacijoje kalbama apie šešias e, sritis - sveikatos apsauga, motinystė, tėvystė, e, užimtumas, pensijos, e, nelaimingi atsitikimai darbe ir invalidumas. Taip pat e, mes e, siekiame apimti visus savarankiškai dirbančius e, asmenis. Rekomendacijoje yra kviečiama užtikrinti privalomą tvarką, socialinę apsaugą visose mano išvardytose srityse. Ir valstybės narės taip pat yra kviečiamas užtikrinti privalomą socialinę apsaugą savarankiškai e, dirbantis asmenims, e, išskyrus e, e užimtumo e, privalumus kurie turi būti taikomi šitai kategorijai savanoriška tvarka. Taip pat kalbant apie e, perkeliamumą socialinės apsaugos teisių, jeigu yra keičiamas e, darbas, toks perkeliamumas turi būti e, užtikrinamas ir sistema turi būti taip e, apibriešta, kad e, nebūtų kūriamos kliūtis. Taip pat e, piliečiams turi būti pateikiama pakankamai informacijos tiek apie jų teisės, tiek apie jų pareigas. Aš galėčiau komentuoti ir detaliau, tačiau man atrodo, kad mano kalbėjimo laikas baigėsi, tad aš sustosiu būtent čia. Dėkoju. Dabar EPP frakcijos vardu panas Peker. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstoviai uh, už uh, šį klausimą, į kurį atsakoma žodžiu pristatymą. Europos Liaudės partija nori du papildomus klausimus pasiūlyti. Pirmasis būtų toks, atsižvelgiant į tai, kad e, šis pasiūlymas e, turės ypatingos įtakos e, mikro įmonėms ir smulkiam verslui, kaip komisija ketina užtikrinti, kad šią rekomendaciją nebūtų užkraunama neproporcinga našta ant tų įmonių pečių. Europos komisijos poveikio vertinime aiškiai parašyta, kad e, naujas pasiūlymas didžiausią įtaką darys būtent mikroįmonėms ir smulkiam verslui, todėl ir keliame šį klausimą. Antras klausimas, ar pasiūlyme atsižvelgiama į skirtingas nacionalinės socialinės apsaugos sistemas ir jų finansinį tvarumą. Manome, kad šis aspektas yra labai svarbus ir būtina. E, tai tik atsakymai šį E, žodžiu, užduodama klausimą e, skirti pakankamai dėmesio šiam aspektui. Dar e, vienas aspektas susijęs su nuoroda į socialinių teisų ramsti būtina. Šiame klausime, į kurį atsakoma žodžiu, atitinkamus aspektus pabrėžtas, būtina išbraukti nuorodą į rezoliuciją, nes socialinių teisų ramstis nieko bendro neturi su nuoroda į rezoliuciją, jeigu mes jau kalbame apie būtent tą socialinių teisų ramstis Serdžio Gutierės Pieto dabar socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, pan Pirmikė, labai ačiū taip pat ir komisijos atstoviai už e, savo pasisakymą. Šios pasisakymą šiandien ryte. Manau, kad e, turime aiškiai suvokti, kad svarstame labai svarbę ES ateičiai temą pirmiausia, mes turime galvoti apie turto perskirstimą tinkamą ir išsaugoti savo socialinį modelį, kuriuo mes skiriamės nuo kitų pasaulio ekonominių sistemų. Mūsų uh, sukūrimos gerovės perskirstimas uh, labai naudingas mūsų visuomenės sanglaudai stiprinti. Ekonomikos krizės metu pastebėjome, kad didėja atotrukis tarp turtingųjų ir vargingųjų. Šio atotrukio priežastys yra dviejopos. Pirmiausia, reikia paminėti, kad vis e, mažiau vertinamos yra atskiros darbo vietos. Daugelis žmonių krizės metu prarado darbą e, ir e, tai būtų galima vardinti kaip bendrą vardiklį daugelį valstybių narių. Taip pat nukentėjo ir socialinė apsauga dėl krizės. Dėl šių priešių turime galvoti apie naują ateitį, kuria, kurioje Europos piliečiams ir toliau būtų paliekama galimybė e, gauti atitinkamą socialinę apsaugą dėl e, pasitelkus gerovės e, perskirstimą. Taigi, <clears throat> valstybė ir įsivadovė parlamentas ir e, komisija Gotemburgė praėjusiais metais e, pasiekė kompromisą dėl socialinių teisų ramščio ir e, tas sustarimas neturėtų likti tik tai ant popieriaus, būtina jo nuostatas įgyvendinti praktiškai, o pateikiamas rekomendacijos iš tiesų nelabai tinka toms nuostatoms įgyvendinti, nes e, reikia tam daugiau politinės valios ir ne pirmą kartą mes apie tai e, kalbame, Prieš 26 metus komisija jau patikė atitinkamą pasiūlymą dėl Europinio socialinio modelio valstybės narėms, tačiau jis iki šiol dar nėra įgyvendinamas. Taigi dabar turime nuo rekomendacijų pereiti prie konkrečių direktyvų ir teisės aktų siekiant nustatyti socialinius, minimalius socialinius standartus visoje Europos Sąjungoje, kurie prieptų darbo vietų kokybę, socialinės apsaugos mastą Ir tokiu būdu mes pasiūstume vilties signalą savo piliečiams, kurie per pastaros metus smarkiai nukentėjo nuo ekonomikos krizės, todėl esame įsipareigoję tiek politiškai, tiek e, morališkai e, užtikrinti savo piliečiams geresnį ateitį, pritarėme komisijos teikiamų dokumento tekstui. Suprantame, kad Europos liaudės partija bandydama traukti naujus klausimus, bando apriboti šio teisės akto projekto mm, politinę apriepti ir mastę. Mums e, labai svarbu pasiūsti aišku stiprų, stiprų signalą apie tai, kad būtina kurti teisingesnė, sažiningesnė visuomenė, kurioje būtų daugiau vienodų galimybių visiems, ponė Makinta. Ir ponė Žintnanska negali dalyvauti posėdį, taigi aš jos vardu kalbu. EKR frakcija norėtų užtikrinti, kad e, e, klausime, į kurį atsakoma žodžiu, atsispindėtų du svarbus aspektai. Pasiūlymas dėl tarybos rekomendacijos dėl um, uh, darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų prieigos prie socialinių paslaugų <clears throat> leistų priimti veiksmingesnius e, sprendimus dėl e, geresnės socialinės apsaugos. Žinome, kad socialinės apsaugos sistemos veikia skirtingai ES ir atspindi skirtingas nacionalinės tradicijas ir uh, politinės preferencijas, todėl būtina uh, pasitelkti šią įvairovę, siekiant geriau pristaikyti prie besikeičiančių ekonominių aplinkybių. Ir ta įvairovė taip pat atkreipia dėmesį ir pabrėžia skirtingus socialinės apsaugos formų patrauklumą. Todėl norime atkreipti komisijos dėmesį į būtinybę palikti ir valstybėms narėms atitinkamą veikimo laisvę ir norėtume, kad komisija e, pristatytų aiškesnį savo poziciją dėl skirtingų žimtumo formų e, heterogeniškumo valstybėse narėse. Ačiū. Aldė atstovų nėra, pana Kalvė Šambon nematau, ar yra kas jį pavaduoja, ne? Gūja frakcijos vadu, panas Lierik, taip pat e, jo nėra, e, Jean Lambert, e, žaliųjų frakcijos vardu, jos taip pat nėra, FDD, Laura Gėja, nėra, NF, ponė Lala ar pos Marta. E, aš noriu atsiprašyti už poną Lalą, e, kuris yra užstrigęs transporto spūstyse pakeliu iš oro uosto. Ačiū. Užimtumam komitete balsuosime Liepos 11-12 dienomis, e, o plenarinėme posėdėje turėtume 2018 m. rugsėjo mėnesį balsuoti dėl šio klausimo, taigi tiek būtų informacijos šią temą. Turime dar porą trejata minučių. Jeigu norėtų Europos komisijos atstovai, galėtų reaguoti labai trumpai. 9.30 pradėsime balsavimą, tad jeigu pageidautumėte, prašau, galite pakomentuoti. Pirmiausia, aš noriu padėkoti šiam komitetui už tokį didelį dėmesį skirtą šią rekomendaciją. Pirmininkas, e, atleiskite, bet norėčiau e, visų paprašyti atidžiai klausytis Europos komisijos atstovės komentarų. Prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui už tokį dėmesį skirtą šiai rekomendacijai. Norėčiau pasakyti, kad mūsų diskusijos taryboje vyksta Europos parlamento indėlis į jas mums yra labai svarbus šiame kontekste. Dėl klausimų kai kurių, be abejo, mes e, kaip Europos komisija su malonumu atsakysim vėliau į Europos parlamento užduotus klausimus. Mes e, galime patvirtinti, kad valstybės narės yra labai įvairios, jų sistemos labai įvairios. Tai irgi yra tas dalykas, į kurį yra kreipiamas dėmesys. Mes e, Nu, norime tikėtis, kad mūsų rekomendacijos tą tai įvairovę dar labiau sutvirtins, nes tai yra praturtinantis dalykas. Europos Sąjungoje e, visi turi turėti vienodas galimybės visose valstybėse narėse būti vienodai apsaugoti. Mes rūpinamės piliečiai šiuo atveju ir mes tikimės, kad jūs, kad tai, kaip pasiūlėme finansuoti sistemas, jas organizuoti, Ehm, jūs pastebėsite, kad viskas yra palikta valstybių narių kompetencijai, kad jos galėtų pasižiūrėti, kas ir kaip, kai teks taikyti rekomendaciją. Tiek būtų, ponė pirmininkė, ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dar porą trejata minučių lūkterėsime ir pradėsime balsavimą. Okay, donc, de, de pour être très clair, on va commencer par un... Pro, dėl procedūros pastaba. Pirmia, pradėsime nuo pirmojo balsavimo ir tai yra balsavimas dėl triologo 2019 metų biudžetas. Atleiskite, sako pirmininkas. Aš manau, kad svarbu yra visiems išgirsti. Pirmas balsavimas vyks dėl įgaliojimų trilogui biudžeto klausimų. Paskui vyks antras balsavimas, nes kai kurios uh, frakcijos prašė 5-6 klausimus išbraukti iš darbo tvarkės, tai turėsime balsuoti, ar susitarėme dėl to, kad būtų tie klausimai išbraukti ar ne. Balsuosime elektroniškai, e, o paskui pagal tą balsavimo rezultatą spręsime, kaip elgtis. Balsuosime dėl kitų likusių dviejų klausimų. Tiek būtų apie pačią procedūrą. O dabar noriu pakviesti visus susėsti. Kviečiu įdėti kortelį į balsavimo aparatą. O dabar pradėsime balsavimą. Taigi, biudžetas 2019 metų įgaliojimas trilogui. Pone Regner. Norėjau patikslinti tą informaciją, kuri buvo paminėta konkrečiai dėl ko dabar balsuosime ir kaip tas klausimas skamba. Dėl kokios nuomonės dabar balsuojame ir kaip konkrečiai yra klausimas suformuluotas, nes ta formuluotė yra labai svarbi, siekiant e, mums apsispręsti balsuojant. Pirmas klausimas. Dėl biudžeto teksto manau, kad čia problemų dėl to nekyla. Antras balsavimas vyks, kad išsiaiškintume E, nes kai kurios frakcijos pasiūlė išbraukti penktą ir šeštą klausimus iš darbo tvarkės. Balsuosime, ar pritarėme tam siūlymui išbraukti, ar ne. Tie, kurie balsuos e, sakydami taip, jie pasisakys už tai, kad tie klausimai būtų iš darbo tvarkės išbraukti, tie, kurie balsuos prieš, e, išreikš savo nuomonę, kuri reiškia, kad nori, kad tie klausimai liktų darbo tvarkėje. Ir pagal tai žiūrėsime, koks, koks balsavimas nusvers neaišku, kokios būtų viso to pasiekmes, klausimas iš salės, nes mūsų tikslas yra, kad mes norėtume, kad klausimai tektų plenarinį posėdį. Pirmininkas, jeigu bus balsuota dėl to, kad būtų tie klausimai išbraukti iš darbo tvarkės, jie į plenarinę sesiją nepateks. Priešingų atveju pateks, jeigu balsavimas bus kitoks, bet tam turime balsuoti. Ponas Levrijų. Pone pirmininkė, aš Aš manau, kad svarbu, kad visi išklausytų. Balsavimas dėl biudžeto, be abejo, visi balsuos taip, kaip nori, dėl antrojo balsavimo. Tai, manyčiau, yra procedūros problema. Mes pasisakysime tik dėl formos, bet ne dėl esmės šiuo atveju. Tačiau balsuojant dėl formos, dėl procedūros, e, gali kilti problemų dėl esmės. Nes jeigu tie du klausimai bus išbraukti iš darbo tvarkės, tai reiškia, kad uh, Nesvarbu, kokia būtų nuomonė dėl šių tekstų e, kolegų, mes atimsime jiems teisę, kuri yra neginčiama. Galybė, atimsime jums galimybę keisti tuos tekstus, teikti jiems pakeitimus. Nesvarbu, kokiai nacionaliniai delegacijai priklausytų deputatas. Nesvarbu, kokiai politiniai frakcijai priklauso vienas ar kitas parlamento narys yra tokių dalykų, kurių nevalia iš deputato atimti, nes tai yra susiję glaužiai su parlamentaro pareiga. Tai yra galimybė teikti pakeitimus plenarinėme posėdėje ar komitete, jeigu visos sąlygos tam yra sudarytos. Jeigu ne, mes nebe deputatai, mes nebe parlamento nariai. Tai jeigu tie du klausimai iš darbuotojus būtų išbraukti, ar balsuotume už patį tekstą, ar prieš jį, man tai nėra tinkamas dalykas. Na ir pabaigsiu savo pasisakymą, ponė pirmininkė, nes manau, kad šią temą turime visi labai aiškiai išdėstyti savo nuomonę. Tie, kurie norėtų deputatams sutrukdyti, pakeisti šiuos tekstus, jie neturėtų to daryti, jie mano, kad suriks daugumą. Bet jeigu taip, kodėl uždrausti mažumai atsuojantiems deputatams e, teikti pakeitimus? Kodėl mes negalime plenarinėme posėdėje teikti tų pakeitimų ir diskutuoti? Pirmininkas, dėkoju. Matome, kokios pasiekmes iš viso to gali išplaukti, bet manau, kad dėl to nediskutuokime, nes jeigu įsileisime diskusijas 10 val. nebusim pradėję balsuoti. E, turime laiko, sako kalbėtus, nes, sako pirmininkas, turime labai daug klausimų darbo tvarkės, tad turime dirbti toliau. Balsavimas ir procedūra aiškus, tad pradėkime nuo balsavimo dėl biudžeto. Pirmasis pakeitimas. Už prieš susilaikę. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis iš pradžių, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Už. Prieš. Prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė atmesta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas. Kompromisas C. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 17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 susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 25-ojo. Balsuojame, kolegos, ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas, dvi dalys. Balsuome dėl pirmosios, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 28 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 30 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Elektroniškai balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 37 kolegams balsavus už, 7 prieš, 3 susilaikius. Sveikinu pranešėją. Maintenant. Dabar balsuosime dėl pačios procedūros. Jūs e, štai matote penktą ir šeštą darbo tvarkės klausimus programoje. Kai kurios frakcijos prašo, kad tie punktai iš darbo tvarkės būtų išbraukti. E, vyks elektroninis balsavimas, nevardinis. Tie, kas nori, kad tie klausimai būtų išbrausti, balsuoja už, prieš balsuoja tie, kurie nenori, kad jie būtų išbraukti iš darbo tvarkės. Balsuojame, kolegos. Baigėme balsuoti. Darbo tvarkė lieka tokia, kokia buvo numatyta. Akivaizdi balsų persvara. Dabar balsuosime Dėl penkto klausimo - vykdymo užtikrinimo reikalavimo ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės. Pateikti pakeitimai yra tokie, kuriuos perėmė TRAN komitetas. Kiti pakeitimai buvo įtraukti į TRAN komiteto pakeitimus. Vėlgi,

29 ir 18, taip pasiskirstė balsai. 28 balsavo už, 18 prieš. Antrasis balsavimas yra vairavimo laivkas. Ta pati procedūra ir šiuo atveju yra tokių pakeitimų, kurie buvo atspindėti iš komiteto, kiti traukti į kompromisus.

Dabar pereisim prie septinto darbo tvarkės klausimo. Pono Kelviai Šambum pranešimas skaidrios ir nuspėjimus darbo sąlygos ES. Lūk, tarkime, 2-3 minutės, kad galėtų išeiti tie, kurie nori dabar išeiti. OK S'il vous plaît, merci pour les. Norėčiau paprašyti kolegų, kurie išeina iš salės, e, netriukšmauti. Dabar septintas darbo tvarkės e, punktas - skaidrus ir nuspėjamos darbo sąlygos ES. Žodis pranešėjų kalbė Šambon. Gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš e, norėčiau dabar bendrais bruožais pateikti savo poziciją šitą temą. Tai labai svarbi tema, kadangi čia kalba sukasi apie skaidrės ir nuspėjamas darbo sąlygas. Jūs e, jau matėte, kokios yra kolegų reakcijos, kaip jie reaguoja, tai atsispindi jų pateiktose pakeitimuose, na, galime pasakyti, kad tekstą dar įmanoma patobulinti jūsų dėka. Kokio principo mes laikomės? Koks yra mūsų požiūris? Mes e, bandome apibrėžti trejus pagrindinius tikslus, kurie yra išdėstyti komisijos pasiūlyme. pats svarbiausias dalykas čia yra užtikrinti, kad tos e, nuostatos būtų. Ir e, mūsų bendro darbo dėka mes, e, o mūsų darbas nesirėmė kažkokią viena ideologija, mes bandome dirbti ES labui. Ir e, mūsų tekste mes e, dabar matome, jog pagrindiniai principai, apie kuriuos kalbėjom Strasbūrė, yra užtikrinami. Tad e, mes, aišku, pasirengę išklausyti kolegų pasiūlymus ir mintis. Mes manome, kad turi būti užtikrinamas minimalus lygis, garantuojant skaidrės ir nuspėjamas darbo sąlygas tai reiškia, kad tai turi būti taikoma visiems dirbantiems žmonėms ir tai yra tam tikras minimalus lygis, kurio galės naudotis ES dirbantis piliečiai. Čia labai svarbu užtikrinti vienodas darbo sąlygas vidaus rinkoje. Vienodas galimybės visiems to būdu. Taip pat turi būti užtikrinamas judumas įvairiuose srityse, nes e, mes matėme, jog e, pastaruoju metu buvo tam tikrų išpolių prieš judumą, tai reiškia, jog e, jeigu būtų einama toliau tą linkmę, tai būtų ES e, pabaiga. Ir e, taip pat turi būti einama ta linkme, kad socialiniai skirtumai ir atlyginimo skirtumai mažėtų ES. Kitaip sakant, čia mes siekiame konvergencijos ne pagal žemiausią, o pagal aukščiausią lygį. Bet labai svarbu, kaip jau sakiau, užtikrinti vienodas darbo sąlygas. Ir siekti, kad nebūtų pažydžiamas darbuotojų teisės. Aišku, kiekviena valstybė narė turi galvoti apie finansinį solidarumą Europos Sąjungos lygmenių. Kas yra, kokie darbuotojai yra apimami šių nuostatų? Visų pirma, reikia būti ES piliečių ir reikia dirbti, turėti darbą. Tai yra būtent tas pagrindas, kuriuo čia yra remiamasi. Nevaisant to, kad įvairiose valstybėse narėse darbas yra, darbo sistemos yra skirtingos ir dar daug e, kitų skirtumų yra, tuo siekiama užtikrinti vienodas teisės visur, nepaisant tų skirtumų, nes e, darbuotojo sąlygos Turkų, Estijoje netokios pat kaip, sakykime, Prancūzijoje ar kitur. Tad teisės turi būti užtikrinamos vienodos, nepriklausomai nuo egzistuojančių valstybių narių lygmenių skirtumų. Kitas tikslas yra susijęs su akivaizdžia valia siekiant sukurti minimalų teisų užtikrinimo pagrindą taikoma visoms darbo vietoms, tai yra ir egzistuojančioms, ir toms, kurios bus kuriamos ateityje. Technologijos labai greitai keičiasi, kūriamas naujas technologijos ir tai gali būti susijęs su naujų darbo vietų e, atsiradimu. Atsiranda įvairios naujos platformos, naujos darbo formos ir čia mes bandome įtvirtinti adekvačią teisų užtikrinimo sistemą. taikoma įvairių e, valstybių narių darbo organizavimo sistemoms visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie naujas darbo formas. tarp jų ir tas formas, kurios dar neegzistuoja šiandien. Aš manau, kad e, mes turime apimti ir tokias formas. Tekste ir aišku, turime susitarti dėl, sutarti dėl šitų dalykų. Aišku, galime dėlėtis dėl konkrečių taustų nuostatų įgyvendinimo būdo. Tačiau turime sutarti dėl pačių principų. Aišku, jog mums labai svarbu, kad būtų daroma pažanga šioje srityje, konkreti pažanga. kalbant apie gautus pakeitimus, sakiau, daugelis e, jų prisideda prie teksto tobulinimo ir praturtina jį, kaip jau sakiau, savo įžanginėme žodėje. Ir čia taip pat mes galėtume suskirstyti juos į tris pagrindinės grupės. E, pirma grupė susijusi su teisų užtikrinimu. Manau, kad čia mums pavyks pasiekti pusiausvyrą dėl minimalių teisių, dėl teisių į mokymą. Toliau kita grupė yra įgyvendinimas. Čia reikės dėti nemažai pastangų, kad būtų pasiekta pusiausvyrą tarp subsidiarumo ir prievolių, kurios numatomos Euro, Europos lygmenių. Tad turime čia sukurti naują sistemą ir turime neturėti iliuzijų, mums iškyla labai rimtų iššūkių, tai yra, pavyzdžiui, yra apibrėžčių e, klausimas, mes e, labai intensyviai dirbame šitais klausimais. Ir e, Man atrodo, jog turime parengti ne tik tai geros kokybės teisėkuros e, pasiūlymą, bet užtikrinti ir tinkamą tų nuostatų įgyvendinimą. Nes e, tai yra svarbiausi aspektai. Dėkuoju, APP vardu. Pana pirmininkė, mielas pranešiau, mėly kolegos, pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti už atliktą darbą. Aš e, labai dėmiai perskaičiau pranešėjo parengtą pranešimo projektą, noriu jam nuoširdžiai padėkoti už tai, kad jis e, nenukrypo nuo pagrindinės e, direktyvos krypties man, kaip šešėliam pranešėjui, e, tokia pozicija yra neginčiamai teisinga. Mes, kaip teisėkuros institucija, privalome reaguoti į pokyčius darbo rinkoje, kurie vyko per pastaruosius 25 metus. Tie pokyčiai vyko ne tik nacionalinėse darbo rinkose, tačiau taip pat ir ES darbo rinkoje. Todėl teisėkuros institucijos negali sėdėti svarbiausios menų ložėse ir nieko neveikti, kuomet vyksta tokie pokyčiai, kurie yra nenaudingi daugeliu atveju darbuotojams ir manau, kad e, būtent šio principu ir vadovaujamas direktyvos projekte. Kartu norėčiau paminėti e, kai kurios aspektus, e, dėl kurių man kyla tam tikrų abejonių ir išvelgčiau tam tikrų problemų su jais susijusių. Pirmiausiai noriu kreipti dėmesį į e, siūlomos, siūlomo darbuotojo apibrėžimo direktyvoje teisinį, teisinius padarinius. Kol kas niekas dar neįvertina e, šio apibrėžimo teisinio poveikio, pavyzdžiui, Vokietijoje galiojančiam darbuotojo apibrėžimui pagal civilinę teisę, taip pat uh, Vokietijoje mm, įmonių sandaros įstatymė egzistuoja kitoks darbuotojo apibrėžimas. Čia reikia išsiaiškinti, kokie, kokie apibrėžimai, kokie vietoje, kokius turėtų pakeisti. Niekas apie tai inform, išsamios informacijos dar nepatikė ir man kaip glaudžiai su profsąjungomis susijusiam parlamento narius. Šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus tam, kad nekiltų nepageidaujimų padarinių. Kitas dalykas, kurį noriu kreipti dėmesį, yra susijęs su e, darbuotojų e, teisės gauti informaciją išplėtimu. Aš visiškai nebejoju, kad būtina šias teisės išplėsti, e, apriepti, padidinti. E, E, ypatingai e, formaciją susijusią su viršvalandžiais, e, apmokamais viršvalandžiais, man tai yra savai suprantamas dalykas. Iš tiesų, belieka tik apgalėstauti, kad tokius dalykus dar reikia kažkaip įstatymiškai norminti, vertinant visą katalogą. Manau, kad iš tiesų būtina arba kyla klausimas, ar iš tiesų reikia laikytis griežtos pozicijos, kad viską būtina užtikrinti nuo pat pirmosios teisės akto įsigaliojimo dienos, ar galbūt reikėtų pirmiausiai apsiriboti tik tai esminės svarbos informaciją susijusią su e, viršvalandžių apmokėjimu e, ir kitais svarbiausiais aspektais, na, o papildoma informacija, tarkime, kuri apriektų kvalifikacijos kelimą, turėtų būti pateikta per tam tikrą nustatytą laikotarpį vėliau darybų, jeigu jie, manau, šios klausimus reikėtų išsiaiškinti. Tačiau dar kartą noriu konstatuoti, kad pagrindinė kryptis dėl katalogo nuostatų išplėtimo man yra visiškai primtina. Kėl klausimas, kaip organizacinių požiūrių reikėtų mm, šį tikslą įgyvendinti. Tačiau aš manau, kad e, taip pat ir šio vietoje mes tikrai sugebėsime sustarti dėl kompromisų. Kalbant apie kitus e, teisinius e, aspektus e, aš pritarčiau teikiamams pasiūlymams, tačiau kila klausimas, kaip reikėtų reglamentuoti, tarkime, darbą nepilnu etatu ir kokie teisės aktai turėtų būti taikomi būtent tokiems darbo santykiams. Dar vieną mintimį norėčiau labai svarbę su jumis pasidalinti. Šioje direktyvoje e, turėtume išskirti ypatingą socialinių partnerių svarbą. Negalime leisti uh, kad ši direktyva susilpintų galiojančių kolektyvinių darbo sutarčių nuostatas, nes socialinių partnerių vaidmuo tikrai e, šiame kontekste yra labai svarbus, nes jie yra geriausiai susipažinę su visomis aplinkybėmis ir gali pasiūlyti geriausius problemų sprendimus. E, Javi Lopes dabar socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai Noriu padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Jis tikrai daug laiko skyrė, kad parengtų pranešimo projektą ypatingai svarbia tema. Pritarėme pasiūlytam pranešėjo tvarkarašiu ir siekiui dar iki šios kadencijos pabaigos šį teisės aktą patvirtinti, nes E, šio teisės aktu iš tiesų mes galėtume įtvirtinti socialinių teisų ramsti ir nustatytume minimalius e, darbo sąlygų standartus Europos Sąjungoje. Europoje per pastarus 15 metų jokių teisės aktų nebuvo priimta dėl darbo sąlygų. Turime tą suvokti, tačiau turime prisitaikyti ir prie pokyčių vykusių darbo rinkoje. E, reikia patvirtinti aiškis savokas, aiškius apipriešimus darbuotojo darbdavio, įtvirtinti teisės dėrėtis dėl kolektyvinių darbo sutarčių. Turime pasinaudoti dabar atsiradusią galimybę ir e, patvirtinti atitinkamus pakeitimus atsižvelgdami į naujas aplinkybės. Norėčiau išskirti kai kurios aspektus, pirmiausia, teigiamus e, pranešimo elementus ir vėliau šiek tiek e, pakalbėsiu apie kitus aspektus, kuriuos, manyčiau, reikėtų aptarti per artimiausias savaitės. Manau, kad iš tiesų būtina susijęti socialinių teisų ramstis su šiuo pasiūlymu dėl teisės akto, pateikti aiškesnį informaciją dėl e, socialinio draudimo, dėl privalomo registro pasiūlymus taip pat vertinu teigiamai. Taip pat e, e, prašyme yra užsimenama apie darbo sutartis, nenurodant darbo valandų, vadinamasis nulinių valandų darbo sutartis šiam klausimui turėtume skirti daugiau dėmesio, siekiant užtikrinti kuo platesnės apimties informacijos teikimą, ar ji būtų teikiama raštu, ar pateikiama internete. Taip pat būtina pabrėžti socialinės partnerystės ir socialinių, socialinės partnerystės svarbą ir socialinių partnerių vaidmenį. Taigi e, šios aspektus pranešimo vertinčiau teigiamai, na dabar paminėsiu kai kurios e, klausimus, e, dėl kurių turėtų kilti daugiau diskusijų. Norėčiau sureaguoti Europos liaudės partijos frakcijos atstovo mintis E, Pirmiausiai dėl europinio apibrėžimo, kam ji reikalinga. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad atitinkamas apibrėžimas egzistuoja taip pat ir teisingumo teismo praktikoje, čia nereikia išradinėti dviračio. E, Europos teisės aktuose darbuotojo apibrėžimas egzistuoja. Taigi direktyva reglamentuos darbo e, santykius, e, e, tačiau šiame kontekste taip pat reikia kelti klausimą ne tik apie darbuotojų savokos apibrėžimą, tačiau taip pat ir apie taikymo apripti direktyvos. Čia savokos apibrėžimas nėra pats svarbiausias dalykas. Reikia atitinkamai nustatyti apriepti ir, ir taikymą direktyvos nuostatų, o vien tik tai patvirtinus darbuotojų savokos apibrėžimą niekas nepasikeis, nes jis ir taip jau egzistuoja, kaip minėjau. Taip pat manau, kad nereikėtų taikyti jokių išimčių arba atskirti viešo ir privataus sektoriaus darbdavius, suskirstyti juos į atskiras grupės. Turime e, reglamentuoti labai aiškiai darbo sutartis kolektyvinės darbo sutartis ir e, skatinti darbuotojų ir darbdavių geresnius tarpusavio kontaktus. E, tai, kaip minėjau, svarbiausias dalykas yra šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas, nes būtent pagal tai bus e, vertinamas ir jos veiksmingumas. Galima daug taisyklių nustatyti, tačiau jeigu negyvensime, jis nieko nedos. Pone Makintair. Pone Makintair, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu labai padėkoti pranešėjui už jo gerai parengtą pranešimų projektą. Manau, kad e, mums visada tenka atlikti didžiulį darbą, didžiulės svarbos darbą sprendžiant šį klausimą. Mes norime, kad būtų tinkamai saugomos darbuotojų teisės ir kad būtų numatytas reikiamas lankstumas verslui, kad tas darbas būtų galimas tinkamai organizuoti ir atlikti. Ir mes turime neperžengti direktyvos ribų, turime užtikrinti, kad būtų pasiekta tai, kas ten pasakyta. Vienas iš svarbesnių susirūpinimų, kuriuos paprastai reiškiame, yra štai koks. Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad komiteto pranešimas ir pakeitimai, kuriuos pateikiau, atitiktų siūlymo pirminius ketinimus. Ir tai yra minimalių teisių nustatymas, kad būtų galima užtikrinti skaidrės ir nuspėjamas darbo sąlygas ES. Aš manau, yra tikrai svarbu, kad mes, kaip teisėkuros proceso dalyviai, nepamirštume, kad kalbame apie minimales teisės, kurios jau yra numačius ir direktyva. Tuo tarpu detalės nuostatas į savo teisiną turi perkelti valstybės narės, jos turi sutvarkyti savo teisės aktus. Ir manau, kad turime vengti e, įvairių labai detalių reikalavimų mes turėtume palikti reikiamą lankstumą teisės akte. Be abejo, mums reikia numatyti e, minimalius standartus, tačiau kartu ir palikti reikiamą lankstumą, kad valstybės narės galėtų tų tu reikalavimų pasiekti pasitelkdamos savo turimą praktiką ir taisyklės. E, buvo sakoma, kad kai kuriais atvejais mes neturime kalbėti vieną apie tai, kad viena vertus turime darbuotojus, kita vertus darbdavius. E, santykius tarp jų dažnai reguliuoja profesinės sąjungos. E, dėl bandomųjų laikotarpių e, komisija sakogi, kad tai yra per, tas dalykas, kuris yra aktualus ir kad jeigu darbuotojas perina iš vienos darbo vietos į kitą, tai dar nereiškia, kad tas, kad jeigu užima kitą postą toj pačiai įmoniai, kad jo bandomasis laikotarpis turi būti tęsiamas. Bandomasis laikotarpis turėtų būti tiesiog siejamas su darbo trukme tam tikroje įmonėje. Tačiau vėlgi, to laiko tarpio ilgį turėtų ko gero numatyti valstybės narios. Kitas pavyzdys. Jis galėtų būti toks. Jeigu bandomojo laiko tarpio sąlygos darbuotojo netenkina, e, tai tuomet, jeigu randamas bendras interesas tarp darbuotojo ir darbdavio. Galbūt galima pratesti tą bandomąjį laikotarpį, tiksliau, jeigu e, darbuotojo darbas atliekamas darbdavio neteikina, kad darbuotojui būtų steigtas antras šansas. Dar kartą noriu priminti, kad mes kalbam apie minimalius, minimalius standartus, nepamirškime subsidiarumo principo. Man kyla susirūpinimo dėl antrojo straipsnio ir apibriešties, kas yra darbuotojas Čia turime elgtis labai atsargiai. Visi tarnautojai yra darbuotojai, bet ne visi darbuotojai yra dirbantis e, samdomą darbą. Taigi, kas yra darbdavys, kas yra darbuotojas, man atrodo, reikėtų numatyti papildomų formuluočių. Man e, taip pat kyla ir kitokio susirūpinimo. Yra kitų straipsnių, kur, pavyzdžiui, kalbama apie mokymus. Tai yra 11, labai trumpas straipsnis. Pro, lakūnų profesinių sąjungų atstovai su manim kalbėjo šiuo klausimu. Apmokėjimas už skrydį vėlgi. Tai gali, tas, tas mokymas gali turėti tam tikrų pasiekmių ir, ir čia irgi žmonėms reikia numatyti reikiamą apsaugą. Na, tų klausimų yra ir daugiau, džiaugsiuosi galėdama dirbti kartu prie šių klausimų sprendimų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Guja frakcijos autorkas nors kalbės, reikisi ne. Ponas Metriks pasisakys žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti taip pat pranešėjai už atliktą darbą. Darbas buvo atliktas per trumpą laiką ir labai gerai. Gairės yra svarbus dalykas. E, puiku, kad socialinio ramšio Europos nuostatos yra perkeliamos būtent į šį dokumentą. Jeigu nelaimėsime balsuodami dėl šio projekto, reiškia visą visam e, e, šitam sektoriu iškils pavojus. Noriu pasakyti, kad pradinės intencijos komisijos yra svarbios. Mes diskutuodavome apie tai nemažai ginčiomės, bet Kolegos e, jau paminėjo, kas mums kelia nerimą, tad aš viso to nekartosiu laiką taupydamas. Tačiau svarbiausias dalykas yra tas e, lankstumo ekstremalus atvejis ir e, nulio, nulio darbo valandų darbo sutartis. Tos įmonės, kurios negali pasiekti pelno be žmonių išnaudojimo, ko gero turėtų rinktis kitas rytį, kuriuoms galbūt sektųsi geriau. Taip pat norėčiau paminėti dalyką, kurį minėjo Pone Makenta ir Švedijos geltonąją kortelę. Mane tai šiek tiek nuvylė, aš ilgai dirbau šit, prie šio klausimo ir mane nuvylė tai, kad tie, kurie domisi Europos socialinė integracija ir didesnė pažanga, kad jiems tenka diskutuoti ne tik su tais, kurie veikia aktyviai rinkoje ir reformuoja, bet ir tais, kurie save laiko progresyviausia Europos dalimi. Aš nemanau, kad reikėtų pritarti izolacijai ir kažkokiems siūlomiems miražams. Tai paprastai neveikia. Negalima izoliuojantis išsaugoti kažkokių savo socialinių pasiekimų. Ir keletas dar dalykų, kuriuos norėtume pateikti kaip pakeitimus. Mes norėtume, e, kad stažuotojai būtų įtraukti šio teisės akto apriepti meistrei ir stažuotojai turi aišku interesą ir jie turi teisę būti laikomi paprastais rinkos dalyviais. Tai nėra tie žmonės, kurie e, nežinia, ką čia veikia. Jie mokosi, jie nori gyti kvalifikaciją ir dirbti, tad tos minimalų standartai ir jiems turi būti taikomi. Kitas dalykas, mes taip pat norėtume sustiprinti socialinių partnerių poziciją taip pat garantijas, kad direktyva bus įgyvendinta. Direktyvos nuostatos turi būti įgyvendinamos net atokiausios ES kampeliuose. Na ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti. Direktyva turi būti tvirtesnė, geriau įgyvendinama ir svarbu, kad nebūtų e, spragų, kuriomis galėtų sėkmingai naudoti nesažininkos įmonės. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Agėja, FDD frakcijos vardu, prašau. Grazie, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Enrique Kalvė Šambon už uh, jo e, pasiūlymus ir už uh, bandymą sukurti tvirtą pagrindą šios kadencijos metu siūloma direktyvos pasiūlymui ir e, manau, kad e, ta direktyva savaime yra geras dalykas, tačiau ten yra tik tai daug intencijų ir nėra konkretaus turinio, tad dabar kaip tik tai ir bandoma tai padaryti. Tad reikėtų, kad tas direktyvos indas būtų užpildytas konkrečiais e, dalykais ir skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų užtikrinimas yra labai svarbus. E, E, etapas, taip pat e, minimalių standartų užtikrinimas, e, užtikrinant darbuotojų teisės ir taip pat yra labai svarbus dalykas. Šiandien, aišku, dar lieka daug neiškumų dėl šitų dalykų, pakankamai daug darbuotojų dar negali pasinaudoti savo teisėmis šituo lygmenių, tad e, tokio, tokio pagrindo sukūrimas iš tikrųjų yra esminės e, svarbos dalykas. Du aspektai čia yra svarbus. Viena vertus reikia išplėsti teisų taikymą e, darbuotojams ir taip pat išplėsti darbuotojų kategorijas, kuriuoms taikomos e, tos nuostatos. Mes e, turime sukurti gerą pavyzdį šios e, srities Europoje ir niekas neturėtų likti už borto. Minimalaus lygio užtikrinamas ir tinkama apsauga, pavyzdžiui, atleidimo iš darbo atveju yra labai svarbus dalykai, reikia, kad šitie dalykai būtų surašyti juodu ant balto ir kad tai būtų konkrečios teisės, kuriomis galima konkrečiai e, pasinaudoti ir kad e, E, nebūtų įmanoma grįžti atgal. Aišku, e, turime dar e, ir kai kurių minčių ir pasiūlymų dėl bandomojo laikotarpio trukmės. Mes pateiksime pranešėjui savo apmąstymus. Mes manome, kad tas laikotarpis, kuris yra numatytas, yra šiek tiek per ilgas ir turėtume uh, siekti kompromisinio varianto ir geresnės pusiausvėros čia tarp įvairių aspektų ir įvairių reikalavimų. Taip pat yra būtinybė e, apimti visus darbuotojus, laikinus darbuotojus, tuos, kurie e, dirba skaitmeninėse platformose, taip pat e, e pameistrius, e, stažuotojus. Ir e, šiems darbuotojų kategorijoms iš tikrųjų reikia taip pat numatyti minimales apsaugos e, e, minima, minimalius apsaugos standartus. Labai e, svarbu, kad šitie darbuotojai būtų įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Pavyzdžiui, į raiders, pavyzdžiui, darbuotojai, jie dažnai yra nelaikomi naujomis darbuotojų kategorijomis. Ir aišku, čia reikėtų atsižvelgti į profsąjungų e, poziciją šitais klausimais ir reikėtų, kad profsąjungos atstovautų visiems darbuotojams, visoms jų kategorijoms. Reikėtų taip pat, kad e, tos garantijos e, darbo apimtų visus darbo e, etapus, taip pat visas darbo sutartis bei visas darbuotojų kategorijas. Kalbant apie socialinės įmokas, čia taip pat yra svarbus uh, E, aspektai ir taip pat skaitmeninio sektoriaus, e, skaitmeninėje sektoriuje. Taip pat turime spręsti tam tikras iškylančias problemas apibrėždami e, darbuotojų darbo sąlygas ir jų darbo priemonės, tokias kaip, pavyzdžiui, mobilūs telefonai, Ir čia taip pat turi būti apibrižta daug aspektų, nes nulatinis darbas su mobiliais telefonais gali kenkti tų darbuotojų sveikatai. Mes e, taip pat manome, kad e, e, turi būti raštu pateikiama informacija darbdaviams ir darbuotojams. E, primtina e, ir lengvai prieinama forma. Dėkuoju. Merci, e, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aišku, jau buvo būtina peržiūrėti šitą direktyvą skaidrių ir nuspėjimų darbo sąlygų, peržiūrint e, darbdavio ir darbuotojų e, santykius, aišku, atsižvelgiant į naujas technologijas, į robotizavimą bei e, naujus darbo būdus ir formas yra būtina iš naujo pritaikyti įvairias e, teisės nuostatas prie naujos e, realybės. Mes e, nemanome, kad ši direktyva padarys e, tos e, santykius um, mažiau lankščiais, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse. Mes manome, kad valstybės turi rinktis pačius optimaliausius ir geriausiai atitinkančius jų padėtį sprendimus, tačiau tam reikia naujo darbuotojo apibrėžimo, e, taip pat subordinacijos apibrėžimo bei darbo, kurį sutinkama E, dirbti darbo, atliekamo darbo sutikimo savokos e, apibrieštis yra svarbus e, dalykas. Aš manau, kad pranešėjas panaudos visą, visą savo talentą, kad šitie dalykai būtų patikslinti. Prancūzijos prezidentas Makronas jau ėmėsi priemonių, kad nacionalinė asamblėja priimtų teisės aktą, kuri apimtų darbuotojus, kurie dirba skaitmeninėse platformose. Ir dirba ne e, pagal darbo e, sutartį, todėl kad e, tokiais atvejais darbdaviai nemoka socialinių mokesčių, nebūna darbo sutarčių ir dėl to iškyla daug problemų, todėl aš tikiuosi, kad e, Prancūzijos teisės aktas neapsunkins padėties Europos lygmenių sprendžiant šitos klausimus ir atvirkščiai. Toliau e, gynybos sektoriuje dirbantis e, darbuotojai, jiems taikomos specifinės teisės nuostatos, taip pat kyla klausimas dėl komandiruojamų E, darbuotojų ir dėl visų profesijų, kur nenuspėjamumas, nenuspėjamos darbo sąlygos yra normalus dalykas. Aš manau, kad bus matytos čia tam tikros e, išimtis ir kad pranešėjas visą tai padarys tinkamai. Mes taip pat labai mm, budriai ir įdėmiai seksime. E, e, šių klausimų nagrinėjimą tarybos darbo grupėse. Tikimės, kad e, padėtis iš tikrųjų ne, neblogės, nes e, žinome, kad e, dėl darbo pobūdžio e, pokyčių e, valstybės tarnautojai gali atsidurti nepalankioje padėtyje. Aš e, galiu pasakyti, jog e, keturi kolegos užsirašė pasisakyti. Norėčiau, kad e, kalbėjimo laikas būtų e, pakankamai trumpas. Tik tai dvi minutės. Pone Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Aš taip pat norėčiau pasveikinti šį e, pasiūlymą dabar, kintant darbo rinkai, o tie pokyčiai yra pakankamai gilus, mes turime reaguoti į tai ir turime modernizuoti teisėkurą. Tai visiškai suderinama ir su socialiniu teisių ramščio e, turiniu, bet to reikia užtikrinti daugiau stabilumo darbuotojams. Aš noriu akcentuoti būtinybę tas nuostatas, dėl kurių bus priimtas sprendimas Europos lygmenių, pabrėžti, kad tos nuostatos turi būti tinkamai įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu. Čia turime būti pakankamai pragmatiški ir e, atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Tos įmonės sudaro 99 e, procentus visų įmonių Europoje. Kolega Denis Ratke jau kalbėjo apie tą informaciją, kuri turi būti pateikiama, tai yra asmenės svarbos informacija, jinai turi būti pateikiama per labai trumpą laikotarpį. Akivaizdu, kad ta informacija turi būti pateikiama darbuotojui, dėl to nekyla jokių abejonių, tačiau siekiant didesnio pragmatiškumo galbūt reikėtų čia numatyti tam tikrą diferenciaciją tarp įvairių e, tos e, in, in, informacijos aspektų. Čia reikėtų skirti tam tikrus prioritetus, kai kurie dalykai turėtų būti pateikti per vienos dienos laikotarpį, kai kas per savaitę ar, ar per kelias savaitės, tad čia gali būti diferenciacija, bet šiaip aš labai džiaugiuosi galėdama dirbti e, su kolegomis šitais klausimais. Simon, dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu aiškiai pasakyti, kad uh, Tai, ką jau ir kiti iš esmės pasakė, tai yra labai pažangus e, teisės aktas. O tai reiškia, kad e, ateityje apsangos piliečiams, e, kurie dirba daugiausiai, turėtų būti sudarytas geresnės, žingesnės sąlygos. Žinoma, nepaisant to, šį pasiūlymą galima pagerinti, nekartosiu jau kolegų išsakytų minčių ir minėtų aspektų, tik tai apie bendrinamas noriu pasakyti, kad negalime ištaikymo e, srities išbraukti valstybės tarnautojų. E, turi taip pat apriepti iš teisės aktas ir savarankiškai dirbančius asmenys e, atitinkamomis priimtinomis aplinkybėmis dėl uh, nulinių valandų darbo sutarčių. Kolegos žalių frakcijos yra teisūs, reikia juos uždrausti, tačiau pavyzdžiui, Nuojo Zelandijoje e, egzistuoja ir sėkmingai taikomas e, yra teisinis modelis, e, kuris reglamentuoja, kurio reglamentuojamos nulinių valandų darbo sutartys ir manau, kad Naujosios Zelandijos patirtį tikrai būtų galima perkelti į šį teisės aktą ir aš labai rekomenduočiau tą padaryti. Ačiū, Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Enrique ir e, Enrique sakė, kad nori įsiklausyti į kolegų pastabas ir pasiūlyti lankstų e, sprendimą. Aš manau, kad e, iš diskusijos galime daryti išvadas, kad dėl daugelio aspektų sutarėme, nepaisant to reikia kelti klausimą, ar iš tiesų mums reikia ES mastu patvirtinti apibrėžimus, turint omenyje, kad socialinės draudimo sistemos skiriasi taip, teisingumo teismas iš esmės yra patvirtinęs darbuotojų savokos apibrėžimą, naujos nereikia, tačiau nepaisant to, kai kuriuose valstybėse narse atsiranda tam tikrus spragų, todėl ES mastu reikia reglament, bandoma reglamentuoti tos dalykus, kurių negalima perkelti į valstybių narių praktiką, kalbant apie informacijos teikimo prievolę, e, kurią būtina užtikrinti nuo pirmosios dienos, tai yra dėl atlyginimo, dėl užmokesčio už viršvalandžius, dėl e, bandamo laikotarpio, kuris galėtų trūkti nuo 3 iki 6 mėnesių, tačiau aiškiai parodant, kad e, bandomas laikotarpis negali būti uh, pratesiamas e, ir būtent per tą bandomąjį laikotarpį toliau darbuotojai mm, nebūtų paliekama proga mokėti nederamą darbo užmokestį ir e, kitai būtų neapibriežti jo darbo e, santykiai. Taip pat Reikia aiškiai pasakyti, kad socialiniai partneriai yra tie praktikai, kurie geriausiai žino, kas iš tiesų vyksta, yra sukaupę daugiausia patirties, yra tinkamiausi e, kandidatai pasirašinėti kolektyvinės darbo sutartis, todėl būtina ir jiems parodyti tam tikrą pasitikėjimą Todėl būtina pasirūpinti tuo, kad šis teisės aktas nepažeistų socialinių partnerių teisų. Svarbu atsižvelgti į naujas tendencijas, ir, o dėl e, nulinio valandų darbo sutarčių mūsų pozicija yra labai aiški, tačiau e, tikrovė yra kitokia, egzistuoja kai kurios valstybės narės, kuriuose e, tokio pobūdžio darbo sutartys egzistuoja ir, ir tas valstybės reikia traukti į juodąjį sąrašą. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų, nemažai dalykų buvo paminėta, tačiau manau, kad taip pat ir Marita Ulfsko, kurią šiandien pavaduoju, turi svarbu pareiškimą, kurį dabar jos vardu ir norėčiau perskaityti. Europos komisijos pasiūlymas yra labai svarbus teisės aktas, tai jau buvo pabrėžta šiandien ne kartą. Situacija darbo rinkoje patvirtinus dabartinę direktyvą smarkiai pasikeitė, todėl e, e, informacijos teikimo prievalė būtina e, peržiūrėti, kaip ir e, būtina užtikrinti adekvatų naujų darbo santykių reglamentavimą. E, Švedijos profsąjungų ir darbdavių asociacijų pozicija yra akivaizdi. Kila grėsmė, kad komisijos pasiūlymas e, gali e, kelti grėsmę svarbiausiems Švedijoje pasirašomų kolektyvinių darbo sutarčių principams ir apribos socialinių partnerių teisę į savireguliavimą. Todėl mums kyla didžiulis nerimas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris svarbiausius aspektus. Pirmiausiai darbuotojų saukos apibrėžimas, darbuotojų ir darbdavio tarpusio santykiai. Labai svarbu išlaikyti dabartinę tvarką, kuomet nacionaliniu lygmeniu yra apibrėžiama darbuotojo koncepcija ir taip pat remiantis teisingumo teismo praktika, darbuotojų apibrėžimas yra glaudžiai susijęs su unikalia valstybės narės teisinė sistema ir teisinėmis tradicijomis, todėl nacionaliniu lygmeniu galima geriausia apibrėžti skirtingus darbo rinkos modelius ir juos tinkamiausiai vystyti. Daugelis kolegų tai šiandien atkreipė dėmesį, bet to. E, negalime numatyti siūlomo apibrėžimo padarinių nacionaliniai darbo teisai, dėl to galėtų kilti nenumatytų teisinių padarinių, pavyzdžiui, mokesčių ir socialinės apsaugos sistemą reglamentuojantiems teisės aktams. Ir labai svarbu gerbti socialinių partnerių savarankiškumą, todėl palankiai vertinu kai kurios pranešėjo pasiūlymus, siekiant sustiprinti arba e, labiau įtraukti vykstančius procesus socialinius partnerius, tačiau reikia rimtesnių pokyčių, ypač 12 straipsnėje. Trečia, labai svarbu, kad ES e, e, teisės aktai dėl kolektyvinių darbo sutarčių turėtų būti grindžiami nacionaliniais teisės aktais ir teisinė praktika. Mes, e, tai yra Marita, ketina E, teikti kelis pakeitimus e, minėtomis temomis ir iš tiesų aš dar kartą noriu pabrėžti šios e, temos svarbą. Švedijai labai svarbu gerbti socialinių partnerių savarankiškumą ir skirtingus darbo rinkos modelius egzistuojančius valstybėse narėse. Pons Pakornai. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos vardu pranešėjai, šešiems pranešėjams už konstruktyvę diskusiją, kuria yra parodoma, kad pasiūlymas jau buvo senai išnagrinėtas, nekartosiu, kodėl komisijai šis teisės aktas yra toks svarbus, kalbėtojai e, apie tai aiškiai užsiminė, norėčiau tik tai sureaguoti į kai kurios aspektus ir iškeltus klausimus. Pirmasis yra susijęs su pasiūlymo apreptimi ir antrajam straipsnėje e, siūlomas darbuotojo savokos apibrėžimu. Daugelis e, kalbėtojų kalbėjo apie didėjantį pažeidžiamumą darbo rinkoje, dėl e, kurio daugelis netenka darbuotojo statuso. Mes tai pastebime tokiuose reiškiniuose kaip e, e, kolaboratyvinis darbas, e, kiti reiškiniai. Todėl reikia nustatyti labai aiškius kriterijus ES mastu ir tokiu būdu darbuotojai galėtų tikėtis didesnės savo teisų apsaugos pagal šios direktyvos nuostatas, kaip dabar, taip ir ateitie, kuomet darbuotojų statusas taptų neaiškus apibrėžime yra e, kodifikuojama darbuotojo savoka, kuri buvo naudojama per pastarosius 30 metų siekiant apibrėžti ekonomiškai aktyvų dirbantį asmenį. Ir ta savoka apibrėžimas galioja dabar nacionalinėse sistemose, atsakydamas į pono Ratkės klausimą ir pasakyti, kad e, tas apibrėžimas nebūtinai reiškia, kad valstybė narė privalės pakeisti savo uh, E, apibrėžimus. E, šis apibrėžimas yra taikomas e, šios, šioje direktyvoje. Ir valstybė narė gali aiškiai pasakyti, kad būtent šiuo apibrėžimu yra ginamos ir saugomos visos teisės darbuotojų, kurios, kurie dirba atskirose sektoriuose būtent toje valstybėje narėje ir apriepia e, taip pat ir toje valstybėje narėje galiojančios darbuotojo e, apibrėžimus. Tiems, kurie, ne, kuriems kyla nerimas e, dėl galbūt jūrininkų arba viešo sektoriaus darbuotojų neįtraukimo į aprepti, tai komisija laikosi nuomonės, kad visi darbuotojai turėtų būti įtraukti į direktyvos taikymo sritį ir išimtis turėtų būti taikomas tik tai visapusiškai ir dėl objektyvių priežasčių pateisinamose situacijose. Dėl informacijos teikimo prievalės e, pranešėjas pabrėžia, kad nesvarbu, kokiamis sąlygomis darbuotojas yra įdarbinamas, e, būtina laikytis ir užtikrinti e, jam teikiamus e, informacijos e, teikimą prievalį. Komisija norėtų, kad ir parlamentas savo pranešime pareikštų paramą pasiūlymui darbo santykių pradžioje teikti esminio pobūdžio informaciją svarbiausia informacija be, jokių, be jokios dėlcos. O dėl socialinių partnerių vaidmens mes tikrai pripažįstame jo svarbą daugelį valstybių narių, reglamentuojant santykius darbo rinkoje. Dėl šios priežasties būtent komisijos pasiūlyme yra skiriama pakankamai didelė reikšmė trečiajame skyriuje E, socialinių e, partnerių e, vaidmeniui ir įtakai darbo, darbo santykiams atskirose sektoriuose, derantis dėl kolektyvinių darbo sutarčių, tačiau taip pat reikia atkreipdėmėsi į tai, kad vis didėja darbuotojų skaičius, kuriems yra netaikomos kolektyvinės darbo sutartys, nes jie nėra profesinių sąjungų nariai. Ir jeigu uh, E, minimalus darbo apsaugos standartai, kurios patvirtintų Europos teisėkuros institucijos, <clears throat> būtų įtraukti ir į kolektyvinės darbo e, sutartys, tai būtina, kad atitinkamos nuostatos būtų patvirtintos tiek Europinėje, tiek nacionalinėse teisėkuros e, sistemose. Taigi aš raginu pranešėjus, šešėjus pranešėjus e, konstruktyviai tęsti pradėtus darbus. E, terminai iš tiesų nėra labai ilgi, e, darbų dar laukia daug, tačiau komisijai dar kartą noriu pabrėžti, šis klausimas tikrai yra prioritetinis svarbos ir esame pasirengę su jumis bendradarbiauti tam, kad šios ambicingus tikslus kuo greičiau pasiektume. Pastinis žodis pranešėjui labai trumpai, jeigu įmanoma. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai. Manau, kad, kad kokios pusantros valandos galėtų teistis tą diskusiją, bet tiek to. Nebeteskim jos. Bet e, apibendrinsiu trumpai. Ačiū visiems. E, žvelgiu optimistiškai šio klausimo sprendimą, nes manau, kad visi nusiteikia konstruktyviai ir tikiu, kad pasieksime gero rezultato. Pasiekime e, daug ir pasiekti galime dar daugiau, nes norėti reiškia galėti tokios temos, kurios iškilo diskusijoje, yra labai svarbios. Ir net nebejoju, kad mes galėsime surasti pusiausvyrą tuos klausimus nagrinėdami ir derindami. Pavyzdžiui, e, mažų ir vidutinių įmonių sunkumai, ypač mažų įmonių sunkumai, tai yra tie dalykai, kuriuos reikia labiau atsižvelgti. Be abejo, tokie dalykai kaip pirmoji diena, antra diena, trečia, kas kaip, na, Tikrai, e, tai yra tie dalykai, apie kuriuos dar galim padiskutuoti ir rasti pusiausvyrą, kiek turėtų uh, trūkti mokymai. Vėlgi, nes nebūkim užsispyrę, galime dar diskutuoti dėl to, padiskutuosime, nuspręsime. Visos šios temos mums leidžia e, dirbti toliau ir manau, kad su šešėliniais pranešėjais diskutuodami sutarimą tikrai rasime. Labiau esminės temos. Tokios kaip kolegos paminėtosios. Man patiko tai, ką minėjo Europos komisijos atstovas. Kartais bijau, kad atsiras problemų ten, kur jų nėra ir būti neturi. Socialinės problemos, socialinės temos ir lyginamoji teisė yra tie dalykai, kurie gali šiek tiek kliudyti. Svarbu, kad žmonės patektų į teisės akto apriepti. Na, o nacionalinėms valstybėms primesti juridinės vertės tam tikrus apibrėžimus ar prievolės nebus tas dalykas, kuris padės mums pasiekti savo tikslų. Priešingai, mes rengiame siūlymus. E, siūlome apibrėžti darbuotoją taip ir taip. Ir mes galėčiau pasakyti, kad diskutuoju su savo bičiuliais ir tiesiog galiu pasakyti, kad tas sprendimas apims visus darbuotojus. Ta, tie nulį, nulio valandų darbo sutartys. Ispanija tokių nėra, tai nėra problema. Jeigu parlamentas nuspręs, tai tuomet, kaip kolegos sakė, galėsime rasti ir čia sprendimą. Visą tai yra tas klausimas, kur vien draudimais nieko neišspręsi. Reikia sugalvoti, kaip paskatinti laikytis numatytų taisyklių kitus. Pone Mėlė dar minėjo svarbų dalyką. E, darbuotojai, kurie dirba viešosioms įmonėms ar dirba viešosiuose tarnybose, negali būti laikomi atskirai nuo visų kitų Jų interesai yra tie patys ir tam aš visai pritariu. E, dar kartą grįšim prie to, pasižiūrėsime. Ir dar yra įvairių dalykų, dėl kurių negaliu ginčytis, bet dėl jų dar diskutuosime. E, kai prieš porą savaičių buvau Stoholme, e, tuomet turėjau progą susitikti su ministre atsakinga už išimtumo reikalus. Niekas tuomet nekalbėjo apie jokią geltoną kortelę. Tai rodo, kad situacija keičiasi visur. Niekas nekalbėjo apie tokią procedūrą. Socialiniai partneriai man e, minėjo, kad e, aš nukopijavau švedišką sistemą. Tačiau ne, taip nėra. Aš e, žiūrėjau į esminius dalykus sakiau, kad reikia stiprinti kolektyvinės dėrybas ir, mm, ir dabar esu įsitikinęs, kad socialiniai partneriai turi gyvendinti tai, ką jie ketina gyvendinti, kad jie siektų teisės aktų tvarkingo gyvendinimo, tai yra jų tradicinis vaidmuo. Tačiau ne galima leisti, kad darybos vyktų siekiant žemesnių standartų negu numatytas minimumas. Bet manau, kad čia sprendimus rasime. Pirmininkas, ačiū. Dabar dėl laiko. 26 diena birželio 12 val. yra e, paskutinis laikas pakeitimus pateikti. 29-30 diena MPL komitete bus balsuojama. Spalio 18 bus balsuoma plenarinėme posėdėje. O dabar keliaujame prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Tai yra visos Europos asmeninių pensijų produktas. Iš karto siūlyčiau suteikti žodį Hansui Beikeriui, APP frakcijos vardu. Prašau, ponė Beikeri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, leiskite padėkoti visiems už labai konstruktyvų darbo procesą. Šešėliniai pranešėjai ir padėjėjai, e, bei sekretoriato parama, EPP e, patarėjai ir mano asistentas e, dirbo puikiai. Tai buvo tikrai praturtinantis procesas. Labai optimistiškai žiūrome, žiūrime į tai, kad būtų galima tinkamai aptarti Europos pensijų produktų klausimus. Mes galime pasakyti, kad nėra panašių produktų europinių lygmenių. Europos kapitalo garantijos E, yra kontroliuojamos EJOPA. Tai yra didžiulis pasiekimas, kurio neturėjome pensijų rinkoje niekada iki šiol. Mes, kaip užimtumo komitetas, e, pritarėme tam, kad ekon yra svarbiausias komitetas, o mes teiksime tik tai nuomonę E, visi finansų rinkos reikiami elementai, draudimo rinkos visi elementai bus tie, kuriuos tvarkys būtent tie komitetai. Mes ir šešėlių pranešėjų komandas mes susitelkę e, prie užimtumo, užimtumo perspektyvos ir socialinės politikos dimensijos. Leiskite paaiškinti, kad turime dvi tikslinės grupės. Mes kalbame apie gyvenimo kokybę taip pat po to, kai žmonės išeina į pensiją. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad tie, kurie gyvena šalyje, e, kur nėra gerai išvystytas pirmasis pensijų ramstis ir antrasis e, pensijų ramstis turėtų išeiti, jeigu nėra gerai parengtos sistemos, tas produktas galėtų būti svarbus e, visai ateičiai, ypač siekiant paremti moteris ir jaunus žmonės. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama iš, iš žmonių poreikius. Ir svarbu, kad būtų atremti demografiniai iššūkiai e, ir pensijų skirtumai būtų tinkamai vertinti. Mes ilgą laiką kalbame apie PEP, e apie šio Europos asmenių pensijų produktų e, įvairiausius aspektus, apie investicijas, įskaitant socialinės investicijas. PEP yra parengtas taip, kad būtų mobilus taupimo produktas, tuo požiūriu, kad žmonės, um, kurie čia gyvena, e, galėtų taupyti ir, tuome, ir išlaikyti mobilumą. O PEP e paslaugų teikėjas naujoje šalyje regis kol kas ne, neteikia jokių ypatingesnių garantijų. PEP turėtos gali nuspręsti pats, ką pasirinks naujoje šalyje PEP paslaugos teikėjų. Ir, <laughs> ir, ir Tai yra įvairių įsipareigojimų tuo pat metu aptarimas. PEP taip pat turėtų apimti socialinius ir įvairius valdysenos faktorius. Taip pat e, rizikos vertinimas turėtų būti e, suteiktas EJOPA ir kitoms kompetentingoms struktūroms, kad PEP taupytojai būtų apsaugoti nuo įvairių netikėtų pasiekmių, kad būtų užtikrintos reikiamos socialinės, ekonominės ir kitos sąlygos jiems. Galima pasirinkti tokį modelį, koks buvo parengtas pradžioje. Tai reiškia, kad yra numatyta kapitalo apsauga PEP produktams. Mes įtraukėme tą reglamentą, kur yra pasakyta, jog PEP taupytojui taisyklės turi apimti įvairius aspektus, e, labai detaliai juos taupytojui išdėstant. Gali tekti daryti daugiau kompromisų, nes informacija yra įtraukta į taip vadinamą PEP esminį informacijos dokumentą, kuris apima daugiau negu septynis puslapius. Kompromisų galim rasti ir daugiau, bet mes vieną iš jų tikrai esam dabar jau pasiekę. Aš dar norėčiau pasakyti ir tai, kad e, sutarėme dėl to, kad PEP e paslaugos teikėjai turi užtikrinti PEP e taupytojams tai, kad kapitalas įneštas e, ne, nesumažės ir kad žmogus įnešęs tam tikrą sumą galės atsimti pinigų ne mažiau, negu jis jų įmešė. įnešė. Taip pat, kad taupytojų taupant pinigų bus įvertinti tokie aspektai, kaip pavyzdžiui, um, infliacija ir panašiai. Palūkonos galėtų siekti gal 4 procentus. Kol kas, kaip jau sakiau, panašių produktų rinkoje nėra. 11 pakeitimų buvo pateikta, e, nuo, nuo 25 iki 30 kompromisų dabar turime ant stalo, imko balsuos šiandien dėl nuomonės. Empul balsuos e, birželio 28 dieną, Ekon Liepos 29 plenarinėme posėdėje šis klausimas bus svarstomas rugsėjai. Visiems ačiū už konstruktyvų darbą. Pirmininkas dėkoju. Noriu pakviesti kolegas kalbėti labai trumpai, sutilpti į minutę, bet jau ponas Katainenas e, gali atvykti bet kada ir turėsime tuomet posėdį stabdyti, tad visus kvieščiau pasisakyti labai labai trumpai. Socialdemokratų frakcijos vardu. A, tada sutaupysim laiko, sako pirmininkas, nes jų atstovų nėra. Pone Makintai, ir žodis jums. EKR e frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Aš pavaduoju kolegą, kuris yra šešėlis pranešėjas. Noriu padėkoti ponui Bekeriui už darbą šiuo klausimu. Aš tikrai šio tipo pensijoms labai pritariu ir manau, kad reikia tą produktą būtinai plėtoti ir diegti. E, pranešėjo nuomoniai galima tik pritarti. PEP labiau papildys egzistuojančius pensijų tipus, nieko jiems ne, nekliudydamas. Tad e, galbūt papildytume pranešimo projektą, paminėdami vieną ar porą dalykų, kurie galėtų patekti į užimtumo komiteto e, kompetencijos rytį. Aš E, taip pat dėl 63 punkto turėčiau pastabą, tikiuosi, kad jis pateks į kompromisą. Aš norėjau, kad būtų sumažintos sąnaudos vartotojui pasirinkusiam PEP. E Nes tos asmeninės pensijos gali būti sprendimas visoje Europoje. Ši paskata yra ta, kuriai yra numatytos papildomos sąnaudos. Tad aš manyčiau, kad reikėtų šį klausimą spręsti, kad produktas būtų populiaresnis. Dėkoju. Ačiū ponas Kalvi Šombum. Minutė. Ačiū ponė pirmininkė. Taupydamas laiką prancūziškai pasisakysiu. <laughs> Pirmiausia, ačiū visiems. Ponas Beiker atliko puikų darbą ir frakcija mūsų bent jau vieningai žvelgia šį klausimą, pasiekėme daug gerų dalykų, kuriuos ir toliau ginsime. Pirmiausia, labai svarbu e, tas investicijos apsaugos pasirinkimas, tie, toks, tokio tipo produktas turi būti bent jau e, toks, kad asmuo, ypač priklausantis pažeidžiamai grupiai, galėtų atsimti visą savo įneštą kapitalą. Mes norėtume, kad galbūt būtų investuojama į išvestinius produktus. Taip pat norime paprašyti garantijų investuotam kapitalui. Reikėtų kad asmo galėtų atsimti lėšas e, įneštas tuo atveju, jeigu tampa neįgaliu, jeigu, kad, kad galėtų palikonis atsimti, jeigu taupytojas mirė. Taip pat mes manome, kad svarbu yra laikytis partnerystės požiūrių, nes priešingų atvejų e, stambiosios draudimo įmonės negalės pasiūlyti panašių produktų, jeigu norime uh, turėti biurą kiekvienoje šalyje, tai gali kelti problemų. Kad tų biurų tiek nereikėtų, mes galbūt paremsime partnerystės sistemą, kokią siūlo ir ponas Baker. Ir manau, kad mes čia siūlome labai apčiuopiamus dalykus, teigiamai prisitinčius prie pilietiškumo plėtojimo. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad atvyko ponios Melė lankytojų grupė. O dabar suteiksim žodį poniai Keriai. Minutė. Ačiū pirmininkė. Pane Kūneva negali dalyvauti posėdėje, tačiau pristatysiu svarbiausias jos mintis. Mes manome, kad e, šio teisės aktu yra bandoma proteguoti privačias e, pensijų draudimo e, sistemas pervedant dalį lėšų iš egzistuojančių pensijų draudimų sistemų į jas. Mes manome, kad būtina stiprinti valstybinės pensijų draudimo sistemas, kurti naujas darbo vietas, todėl mes iš esmės e, nevertiname teigiamai komisijos pasiūlymą. E, privačios pensijų draudimo sistemos yra grindžiamos e, biržiniais e, santykiais ir tai tikrai problemas neišspręstų, nes e, skirtumai tarp e, naujai apsidraudusių darbuotojų ir tarp anksčiau apsidraudusių dėl taip pat ir demografinės situacijos blogėjimo tikrai egzistuoja nemažai ir mes nepritarėme pasiūlymams E, dėl kurių nukentėtų e, darbuotojų santaupos, e, patikint jas valdyti privatiems kapitalo administratoriams, kurie galėtų susižerti savo didžiulį pelną. Šis pasiūlymas kelia grėsmę egzistuojančioms pensijų draudimų sistemos. Pono Lamberto nėra, FDD frakcijos atstovų taip pat nėra. Ačiū. E, NF e, frakcija nemato galimybių savo pakeitimams būti įtrauktiems į kompromisinį pasiūlymą. Aš noriu pasakyti, kad e, šiuo pasiūlymu nėra kišamasi tiesiogiai į nacionalinę teisę, nes būtų taikoma šios nuostatos tik tai 4 procentams darbuotojų, kurie kraustosi e, iš vienos valstybės į kitą, dirbdami. Ir tai ne e, pablogintų egzistuojančių darbo sąlygų. Taip pat e, šiuo pasiūlymu būtų teikiama pirmenybė e, stambiesiams e, e, paslaugos teikėjams ir tikrai nebūtų naudinga smulkiesiams pensijų draudikams veikiantiems Prancūzijoje ar kitose valstybėse narėse. Nepaisant to, kad darbas tikrai buvo nuveiktas neblogas, šis pasiūlymas negali susilaukti mūsų pritarimo. Aš pažadėjau kalbėti trumpai, čia Marija Arena negali dalyvauti posėdėje, žinoma, PEP negali pakeisti e, pirmojo ir antrojo pensijų draudimo sistemos ramščių. Todėl būtinai tai atkreipti dėmesį visose diskusijose, pan europinė perspektyva vertintina teigiamai, tačiau e, ši sistema yra skirta investicijoms skatinti ir e, būtent atsižvelgti į pasiektą kompromisą, nes e, svarbiausios sistemos ramšiai pirmasis ir antrasis tikrai dėl šio pasiūlymo nenukentės. Šis pasiūlymas tik tai papildys egzistuojančią pensijų draudimo sistemą. Ačiū. Taip pat ir turiu atsiprašyti, kad e, turėjome diskutuoti pakankamai trumpai, tačiau tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite teigiamoje dvasioje. <clears throat> Komisijoje ekonomikos Liepos 11 patvirtinsime šios pakeitimus ir pakeitimo terminas baigėsi birželio 28 dieną. Dabar kitas darbo klausimas struktūrinio dialogo kontekste keitimas su nuomonėmis su, su Jirke Katainenu, komisijos vicepirmininku, kad nešvaistytume per daug laiko, noriu pasakyti, kad mums yra labai svarbu turėti galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisijos vicepirmininku struktūrinio dialogo kontekste, nes jis yra labai svarbus stiprinant parlamentinę demokratiją. Pone Katainenai, sveiki atvykę. Jūs esate pripratęs prie to, kad laiko visam, kam trūksta, taigi nedėlsdamas suteiksiu Jums žodį kalbėti 10 minučių, prašau. Pana pirmininkė, gerbiami nariai, ponas ir ponai, ačiū už suteiktą galimybę aptarti su jumis įvairius rūpimus klausimus. Aš daugiausiai kalbėsiu apie įgūdžius ir e, švietimą. Nes kam pastebėti dvi išskirti dvi svarbiausias tendencijos, kurios darys ypatingai įtaką mūsų visuomeniai ateityje, tai yra žiedinė ekonomika ir dirbtinis intelektas. Tai yra tos dvi svarbiausios mūsų ekonomikos tendencijos, kurios turės ypatingą poveikį mūsų visuomenėms ir E, kiekvienam atskirai. Taigi būtina pasirenkti šiems pokyčiams, e, nes jų padariniai gali būti tiek teigiami, tiek neigiami, priklausomai nuo to, kaip gerai jiems pasirenksime. Jeigu vertintume skaitmenizavimą ir dirbtinį intelektą, egzistuoja įvairių vertinimų apie tai, kiek dėl to bus prarasta darbo vietų. E, priklausomai nuo to, ar vertintume penkerių metų ateities perspektyvą ar 50-15 metų ateities perspektyvą. Taigi, vertindami trumpalaikę ateities perspektyvą, EBPO pavyzdžiui pateikė naujausias prognozes, kalbėdama apie tai, kad dėl to kyla grėsmė 9 procentams egzistuojančių darbo vietų, kurios turėtų būti visiškai automatizuotas. Tai yra mažiausias skaičius, kurį mačiau dauguma, dauguma atveju bus pakeistas ne, ne visa darbo vieta, tačiau atskiros funkcijos, o tai reiškia, kad darbo vietos nedings, bet jos e, turės pasikeisti. Skaitmizavimas ir dirbtinis intelektas galėtų taip pat e, e, sąlygoti <clears throat> arba pasiūlyti galimybės pakeisti pačius pavojingiausius e, darbus ir užsiimimus, tai turėtų būti teigiamai priimama darbuotojai. Čia kol kas nežinome, kaip viskas bus e, ir nepaisant to, tai nereiškia, kad e, negalime pasirenkti šiems pokyčiams, nes nėra didelės prasmės prognozuoti, kaip atrodys ateities darbai profesijos, nes to mes niekada nesužinosime. Tačiau galime žmonėms padėti tinkamiau pasirengti šiems pokyčiams ir e, išmokti naujų įgūdžių, gyti naujų įgūdžių. Apie tai aš noriu daugiausiai kalbėti. Privalome skatinti valstybės narės. E, daugiau dėmesio rimčiau vertinti švietimą, net ir e, bazinį švietimą. Aš apie įgūdžius kalbėsiu e, vėliau ir gebėjimus. Reikia daugiau dėmesio skirti švietimui, e, ypač mokymams. Deja, daugelį valstybių narių švietimui nėra teikiama pirmenybė lyginant su kitomis sritimis ir tą galima aiškiai pamatyti vertinant e, e, mokytojų kvalifikacijos skirtumus, net ir ta aplinkybė, kad 25 procentai suaugusių europiečių turi rimtų sunkumų susijusių su raštingumu <clears throat> arba matematiniais gebėjimais, tai kaip mes e, galime kažko tikėtis iš savo visuomenės tai tie, jeigu nemaža dalis jos narių nemoka nei tinkamai skaityti, nei rašyti. Aš e, džiaugiuosi tam tikrą dalimi tuo, kad sugebėjome pakreipti europinį procesą e, labiau socialinį ir švietimo kryptimi ir e, šie metai yra pirmieji, kuomet, per kuriuos mes sugebėjome valstybės narėse atkreipti didesnį dėmesį į švietimo sistemų svarbą. Puikiai žinote, kad ES neturi galiojimo švietimo srityje, tačiau tai nereiškia, kad negalime švietimo e, problemų minėti, jeigu pastebime rimtų problemų ir paska, neskatinti, turėtume neskatinti valstybių narių vykdyti atitinkamas reformas. Kalbant apie rekomendacijas pagal šalis, pavyzdžiui, pensijų sistemoms arba kitoms e, visuomenės gyvenimo sritims, tai galima teikti atitinkamas rekomendacijas ir švietimo e, sistemai. Taigi, jeigu pritartumėte, aš norėčiau, kad mes e, į savo misiją įtrauktume vis labiau ir į Europinio semestro procesus ir švietimo klausimus. Taigi, ponė pirmininkė, turime įvertinti ir e, egzistuojančius darbuotojų įgūdžius e, ir e, jų poreikio didėjimą, nes e, šiam iki 20 metų prognozuojama, kad ES bus daugiau nei 750 tūkstančių laisvų darbo vietų informatikos srityje. Šiandien 40 <clears throat> europiečių neturi e, įgyję svarbiausių e, skaitmeninių įgūdžių. Ir juos reikia skatinti ir toliau, ypač tokius gebėjimus kaip verslumas, kritinis mąstymas ir kitus. Todėl e, būtina užtikrinti mokymasi visą gyvenimą. Dėl šios priežasties komisija tiek daug investuoja į įgūdžių skatinimą. 2016 m. birželio mėnesį komisija pradėjo gyventi atitinkamą iniciatyvą, kurios metu yra e, skatinami, skatinami nauji įgūdžiai e, vis, visais, e, visose lygmenyse, siekiant e, sudaryti geresnės sąlygas pristaikyti prie technologinių permainų ir pokyčių. Šiais metais mes dešimt iniciatyvų esame numatę gyvenant atitinkamą darbo atvarkę, taigi skaitmeninių e, įgūdžių stiprinimas, kuo platesniuose visuomenės sluoksniuose, tai buvo pagrindinė motivacija, kuris skatino mus sukurti atitinkamą koalicija nuo 2016 metų gruodžio mėnesio 21 valstybė narė nacionalinės koalicijos tokios tinkamos buvo sukurtos. Svarbiausios yra tarp Švedijos, Niderlandų ir Graikijos ir vyriausybės nėra vienintelės, kurios veikia šioje srityje įvairios įmonės, socialiniai partneriai, kitos organizacijos, daugiau nei šimtas iš jų e, paprašė surenkti mokymus, stiprinant skaitmeninius gebėjimus. Pavyzdžiui, e, Belgijoje e, yra rengiamas skaitmeninių čempionų rengiama skaitminių čempionų programa, taip pat Airijoje yra skatinamas <clears throat> žmonių skaitmeninis raštingumas ir tai tokiu būdu buvo sukurta 12 600 naujų darbo vietų. Taip pat mes e, skatiname reformas valstybėse narėse šioje srityje ir e, todėl siūlysime e, peržiūrėti rekomendacijas dėl svarbiausių mokymosi visą gyvenimą aspektų. Dar vienas Viena svarbi iniciatyva yra e, sektorinio bendarbiavimo skatinimas, e, pripažįstant, kad e, specifiniams ekonominiams sektoriams reikia skirti ypatingą dėmesį siekiant pašalinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą automatizuotose jūrininkistės technologijose, turizmo pramonėse buvo pradėti gyvendinti atitinkami projektai, taip pat e, kai kurios ketiname pradėti iki šių metų pabaigos, jie prieps e, jūrininkystės, jūreivystės, statybų e, sektorius. Taip pat valstybės narės yra įsipareigojusios patvirtinti ir gyveninti iki 18 metų vidurio atitinkamas priemonės skatinančias skaitmeninį raštingumą padedame žemos kvalifikacijos e, e, suaugusiems e, ES piliečiams kelti savo profesinę kvalifikaciją skaitmenizavimo srityje, taip sudarantiems geresnės sąlygas įtvirtinti darbo rinkoje. ES fondai taip pat bus labai svarbus įgyvendinant mūsų iniciatyvas investicijos į žmonės leis suteikti visiems ES piliečiams ateities darbo rinkoje reikalingas žinias ir dalis kitos daugiametės nacinės programos taip pat ir e, apima tinkamas iniciatyvas joms skirta 101 milijonas eurų. Milijardus jau. Taip pat mes derinsime savo veiksmus su Europinio semestro prioritetais. Kartu investicijos į politinės sistemos reformas skirtas pagerinti darbuotojų įgūdžius, įskaitant ir skaitmeninius įgūdžius, bus vienas svarbiausių Europos komisijos prioritetų. Komisija siūlo iš Europinio socialinio fondo plus teikti papildomą finansinę paramą, kurie prieptų 25 procentus priemonių susijusių su socialinė įtrauka, įtrauktimi e, ir taip pat būtų skirtos kovoti su jaunimo nedarbu, siekiant pagerinti Europos socialinio fondo plus suteikiamas paramos poveikį, reikia pasitelkti ir kitus komponentus, pirmiausia, jaunimo įdarbinimo žimtumo iniciatyvą ir e, taip pat Europinę paramą labiausiai nepasiturintiems bei Europinę užimtumo ir socialinių e, naujovių programą bei e, Europos sveikatos apsaugos programos, Europos socialinis fondas plus ir jo parama leis užtikrinti didesnį nuoseklumą, derinant paramą su E, kitais fondais, pavyzdžiui, pristaikymo prie globalizacijos padarinių ir migracijos fondo. Mano paskutinė mintis yra susijusi su Invest EU, e Invest ES fondu ir e, mes tikimės, kad šis fondas pratęs investicijų plano sėkmingą įgyvendinimą. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti ekonomikos augimą, socialinį sparumą, įtrauk E, mm, per Invest EU fondą yra numatyta dvigubai e, didesnė e, investicijų suma į socialinius projektus nuo 2 iki 4 milijardų eurų. Tikimasi, kad investicijų apimtis padidės nuo 26 milijardų eurų iki 50 milijardų eurų per būsimą daugiametę finansinę programą sugebėsime šių tikslų pasiekti, dirbdami ir e, su įvairiais partneriais, įskaitant IMB e, e grupę ir su kitais. Taip pat <clears throat> bendarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis galėsime užtikrinti finansavimą mažesnės apimties projektams. Visos šios priemonės bus lankščios ir bus galima jas pasitelkti finansuojant socialinės infrastruktūros <clears throat> projektus, subsidijos e, taip pat e, liks labai svarbiu socialinių projektų finansavimo šaltiniu tam, kad e, viskas vyktų sklandžiau, mes pasiūlėme ženklius reikalavimus su paprastinimus. Taigi, sparumas, pritaikomumas, švietimo sistemos profesinio mokymo gebėjimai keistis tikrai turėtų paskatinti investicijas į socialinius projektus. Dėkuoju, ponia Vyci. Pirmininkė, aš manau, kad dabar iš tikrųjų turime dėti daug pastangų, siekdami užtikrinti, kad e, mūsų piliečiai turėtų tinkamus gebėjimų, kad būtų užtikrinamas tinkamo lygio švietimas. Dabar e, kalbėjimo laikas bus dvi minutės. Pirmas kalbėtas panas Becker. Dėkuoju, ponė vicepirmininkė, dėkuoju už jūsų iniciatyvas ir e, pastangas Europos komisijos lygmenių. Aš e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pamatinius švietimo poreikius, todėl kad e, būtini gebėjimai ir pagrindinis prioritetas dabar turi būti teikiamas skaitmeniniams gebėjimams nes šiandien vyksta rytojaus pokyčiai, jie jau prasidėjo šiandien. Ir e, dirbtinis intelektas, robotika, kiti panašus sektoriai yra labai svarbus šansas Europai, tačiau čia kyla daug ir įvairių iššūkių. Ir aišku, darbo rinkos sąlygos gerėja visur ES, tačiau yra dar pakankamai dėlių skirtumų tarp e, valstybių narių, darbo rinka yra fragmentuota, yra judumo problemų ir yra gebėjimų neatitikimo rinkos poreikiams e, problema. 2020 tikslai, tarp jų ir e, socialinės įtraukties e, tikslai turėjo būti pasiekti vieni iš e, pirmųjų Tačiau, kaip matome, mums čia iškyla daug e, iššūkių. Aš turiu porą klausimų. Kaip komisija numato užtikrinti, kad e, valstybės narės ir toliau tinkamai reformo švietimo sistemas ir gyvendins reformas pasirengdamos e, pokyčiams darbo rinkoje. Antras klausimas, kaip komisija planuoja uh, mūsų darbuotojų perkvalifikavimą, kad e, jie galėtų pasinaudoti skaitmeninė, pokyčiai skaitmeninėme sektoriuje. Ponas Pirinski, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponui vicepirmininkui už jo pranešimą. Skirtingai ne mano kolega ponas Becker, aš norėčiau e, akcentuoti gebėjimo aspektą ir e, dirbti, dirbtinio intelekto iššūkius. Dabar vyksta globalizacija. Pernai metais pristatydamas dokumentą dėl globalizacijos e, iššūkių, jūs pabrėžėte, kad e, gerovės valstybės yra e, labai svarbus aspektas čia ir socialinė Europa taip pat, stipri socialinė Europa. Tačiau e, Tam reikia apskritai investicijų ir ypač socialinių investicijų, kadangi investicijos yra jūsų e, kompetencijos dalis, tai aš manau, kad jūs turite dėti, turite teikti tam e, ypatingą dėmesį. Ir turite vertinti tai nepriklausomai nuo EFSI. E, mes e, konstatuojame, kad e, mes matome, kad e, Matome, kad investicijų srityje dar yra nemažai e, problemų. EFSI e, yra, e, atsiprašau, ir tai yra susiję su e, DFP esminiais e, aspektais. Aš e, manau, kad jūs turėtumėte akcentuoti pagrindinės problemas, tai yra skurdo didėjimas, neligybės e, didėjimas ir e, tų problemų sąsaja su e, skaitmeniniais procesais. Ir e, taip pat turėtumėte konstatuoti, jog komisija nebūtinai e, skuba tremti tuos iššūkius, nes skaitmeninio sektoriaus iššūkiai yra tarp pačių svarbiausių. Pone Makinta ir ECR frakcijos vardu. Dėkoju. Pone komisijos nariai, aš e, sveikinu jūsų pranešimą, labai svarbu dabar teikti dėmesį gebėjimams, e, švietimui, verslumui Nesenai mes e, akcentavome, kad e, turime augdyti kritinį mąstymą, apskritai turime skatinti mąstyti apskritai. Ir aš e, norėčiau pagirti jūs už tas pastangas šitą kryptimi. Yra 2 milijonai neužpildytų darbo vietų ir yra ne vienas šimtas žmonių, kurių gebėjimai nėra pakankami galvojant apie 20-ųjų metų e, perspektyvą, mes suprantame, kad tai yra esminės svarbos sritis. Mes e, turime dėti daugiau pastangų e, pameistrystės programos srityje, turime mokyti verslumo intensyviau, kad žmonės po vidurinės mokyklos jau mokėtų kurti įmonės, kurti savo verslą. Junktinėje karalystėje yra tokių struktūrų, kurios užsima tokiu švietimu, kurios moko kurti savo verslą. Pavyzdžiui, tad e, mano klausimas būtų, ką komisija daro siekdama e, kelti tokias iniciatyvas, e, kurios užtikrintų partnerystę tarp universitetų ir kitų e, E, mokslo įstaigų bei e, verslo pasaulio, siekiant kurti darbo vietas. Ir kitas e, klausimas, ką mes galime padaryti kaimo vietovių labui. Mes matome, kad žemės ūkio sektorius patiria problemų, todėl kad naujos technologijos įmamos taikyti. Tačiau Junktinėje karalystėje Pavyzdžiui, dabar tame sektoriuje yra daugiau darbo vietų negu prieš 200 e, e, metų. Tad mane domina jūsų konkretus pasiūlymai kaimo vietovėms. Išaldė nėra nieko, ponė e, Kary, GUE frakcija. Dėkuoju. Dėkuoju ponai Katainenui už. Uh, jo pranešimą ir dalyvavimą mūsų posėdėje. Mums iš tikrųjų reikia rimtų investicijų išvietimo e, sistemą. Tačiau e, mes turime būti teisingi ir sąžiningi. Naujos technologijos, dirbtinis intelektas gali pakeisti daug profesijų, galbūt net advokatai bus pakeisti vieną dieną. Tad e, švietimas čia yra be galo svarbus. Jaunimo nedarbas yra labai rimta problema. Jaunimas net ir po ilgų e, studijų nebūtinai e, randa darbą. Matomas e, reformos yra susijusios su darbinės veiklos mm, trukmės pailginimu. Kita vertus, darbo rinkoje mes matome, kad e, atlyginimai nekyla. Ar e, komisija nenumato pakoreguoti e, savo pasiūlymų, užuot siekia, kad e, darbuotojai dirbtų vis sunkiau ir vis ilgesnį laiką, galbūt reikėtų geriau padalyti, paskirstyti darbą, panaudojant modernes technologijas, kad daugiau darbuotojų turėtų darbo vietas ir taip pat e, keisti darbo laiką ir e, investicijos turėtų būti panaudotos mokyklų, ligoninių e, statybai, tai pagerintų žmonių gyvenimo kokybę, tad reikėtų galbūt tam tikrą pakargavimą čia. Pone Gėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, kalbant apie Italiją, kokios yra komisijos rekomendacijos e, atskirai valstybėms narėms ir Italijai. Komisija akcentuoja jaunimo užimtumo problemas, mūsų darbo rinka neužtikrinta ir naujoji darbo rinka mūsų yra tokia, kad e, darbuotojai nebūtinai gali pasinaudoti savo teisėmis. Aš manau, kad e, būtų labai svarbu dabar įgyvendinti direktyvą dėl, e, skaidraus, dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų. Dabar daug naujų darbo formų atsiranda mūsų visuomenėje ir mes turime sukurti tokią teisės sistemą, tokią reglamentavimo sistemą, kuri apimtų tas e, naujas profesijas, riders, e, skaitmeninės platformas e, arba tokius dar, darbuotojus, kaip, kur, kurie dirba be darbo sutarties arba stažuotojus bei pameistrius Taip pat e, profsąjungos turėtų taip pat tarti čia savo žodį šitais klausimais. Penkių žvaigždučių e, judėjimas Italijoje ir mūsų ministras Demajo numato išleisti naują teisės aktą, dekretą, kuris užtikrintų orumą nepažeidžiantį darbą. Ir e, čia turime taip pat įgyvendyti tam tikrus e, standartus, pavyzdžiui, be kita ko ir pensijų srityje, nes e, yra tam tikro iškraipimo čia ir dar yra labai daug skirtumų mūsų pensijų sistemose. Mūsų vyriausybė tai yra labai svarbus klausimas ir e, mūsų vyriausybė e, siekia išlyginti to, ta, tas, tam tas skirtumas e, mus, mūsų požiūriu šitie klausimai turi būti prioritetas ir mes norėtume kreiptis į komisiją, kad e, jinai imtasi priemonių, kad e, tos valstybės narės, kurios neturi dar tokio dalyko kaip minim, minimalus atlyginimas, įgyvendintų tos minimalius e, standartus ir per Europos socialinį fondą būtų galima finansuoti, pavyzdžiui, tas minimalias e, pajamas. Ir e, aišku, švietimas yra esminės svarbos e, dalykas ir svarbu ne tik tai prisitaikyti prie darbo e, rinkos e, sąlygų, tačiau e, reikia taip pat čia numatyti ir tam tikrą e, teisių, socialinių teisių e, sistemą ir to vadu turime įgyvendinti esminę švietimo sistemos ir darbo rinkos reformą. Ponas Marta, ne frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Katainė, ponė Europos komisijos vicepirmininkė, kad atvykote susitikti su Europos žmonių atstovais. Ačiū, kad mums e, išpylėte Europos komisijos gerų ketinimų litanė susijęsi su Europa 2020. Man tikrai susidaro toks įspūdis, kad klausausi kandidato vykdančio rinkiminę kampaniją. Atrodo, kad jūs esate kandidatas vadovauti Europos komisijai kitais metais. Ir žinome, kad kuo žmonėms mažiau sekasi, tuo daugiau komisija juos priima į darbą. Čia galėčiau paminėti pono Baroso atvejį. Jis paskandino Portugaliją, jis sutiko su banko sistemos žlugimu ir štai dabar šitas ponas dirba Goldman Sachs. Noriu pasakyti, kad Luksemburgas štai turėjo irgi finansinio rojaus visus ypatumus, jo ministras pirmininkas dabar vadovauja Europos komisijai. Tai yra ta įstaiga, mus, kuri mus moko finansinio solidarumo. Belgijos ministras, e, aiškinantis Paryžiaus ir Bruselio išpolius, parodė visą savo nekompetenciją. Dabar tas asmo vadovauja Europolui. Tad Nokia vienintelė E, Europos įmonė buvo nupirkta tam, kad ją būtų galima uždaryti. Rezultatas - 25 tūkstančiai žmonių atleisti iš darbo, neskaitant panaikintų darbo vietų e, pas buvusi Alkatel Prancūzijoje. Taigi štai, ponia Katainenai, tad jūs dabar ir beliko atsiųsti į Briuselį ir patikėti investicijų ir konkurencingumo komisaro portfelį. Suomijoje jūsų politinė partija nori uždaryti kaimo ligoninės. Privatizuojama socialinės rytis, nedarbas. Tai štai tos partijos darbo programa ir Suomijos ateitis. Pone Katainenai, pone kandidatė, jūs turite visas galimybės kitamet tapti Europos komisijos vadovu, bet tuo tarpu vyks 2019 m. Europos parlamento rinkimai. Ir žmonės, kuriems mes atstovaujame, vėl turės galimybę pareikšti savo nuomonę ir įvertinti tas politikas, kurių dėka e, suverenios valstybės buvo trypiamos, malamos e, ES institucijų. Tiek, ačiū. Pirmininkas. Na, kalbame apie politinę diskusiją, apie tam tikras kryptis. Ir e, perspektyvų vizijos čia nenagrinėjame. Pone Machta, žodis dabar tenka man, sako pirmininkas. Jums pasigalimybės pasisakyti nesuteikiau. Prašom, ponė vicepirmininkė. Atsakykite. Dėkoju. Pirmiausia, atsakysiu pirmesnius tos klausimus, kaip užtikrinti, kad reformos, kurių reikia didelę kvalifikaciją turintiems žmonėms būtų tinkamai gyvenintos, kad jie galėtų prisitaikyti valstybėse narėse. Europos semestro procesas vyksta dabar ir nuspręsta yra daugiau dėmesio skirti švietimui. Aš manau, kad ne tik įgūdžiai, bet taip pat ir pagrindinis išsilavinimas yra esminės svarbos dalykas tam, kad visuomenė galėtų tinkamai vystytis ateityje. Labai svarbu socialinio teisingumo klausimų yra tai užtikrinti. EBPO atliko studiją, e, kur matosi didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių susijęs su pagrindiniu išsilavinimu ir tai yra neprimtina. Mano teorija yra tokia, kad daugelį valstybių narių švietimas nebuvo laikomas politiniu prioritetu ilgus metus. Buvo e, kalbam apie visai kitus dalykus, investicijas į kitur, kas buvo patraukliau negu sakyti, kad verta investuoti žmonės. Tad štai, švietimas tampa savotišku simboliu. E, situacija, aišku, šiek tiek sudėtingesnė. Daug kas iš mūsų pritarė tam, kad visuomenė turėtų būti atviresnė, kad pasaulis turėtų būti atviresnis, nedaliemas sienų. Technologijos mūsų gyvenimą tuo pat metu ir palengvins, ir kartu e, įneš mažiau pastovumo į jį, dalis pastovumo dings. Aš asmeniškai manau, kad turime atkreipti daugiau dėmesio į dalykus, su susijusių su žmogiškojų kapitalu. Būtinai tai kreipdėvėsi labiau negu tai darėme anksčiau. Tai svarbu mūsų visuomenėms. Būtent dėl to rekomendacijose šalims mes tuos dalykus minėjome. Antras dalykas. Struktūrinių reformų tarnyba buvo įdėktai veikia gerai, bei yra planuojama E, dar intensyviau dirbti negu ankstesniuoju daugiametės finansinės programos laikotarpiu. Tad struktūrinių reformų stiprinimas, tai paslaugų teikimas yra labai svarbus dalykas valstybėms narėms, kad e, pasikeistų struktūrinių reformų reputacija, nes e, dažnai jas būdavo žiūrima pakankamai neigiamai. Mes norime pakeisti tą reputaciją, kadangi pasaulis aplink mus keičiasi, tų reformų reikia. Turime stiprinti savo visuomenės įvairias struktūras, jas adaptuoti prireikus. Komisijos parama valstybėms narėms yra svarbesnė negu kada nors anksčiau. Yra netgi bandomasis projektas šiuo klausimu. Ir tai atrodo irgi veikia pakankamai gerai. dėl įgūdžių ir švietimo. Turime parengę tokias paslaugas, kurios valstybėms nieko nekainuoja. Jeigu savo švietimo sistemą valstybės nori reformuoti, tuomet Europos komisija gali e, pasiūsti, e, da, tiksliau, sudaryti darbo grupę, kuri padėtų įvertinti egzistuojančią sistemą ir teikti patarimų, kaip reformuoti. Du metus jau veikia šitą sistemą, kol kas nebuvo labai plačiai naudojama, bet ji yra, ją galima naudotis. Reformuojant švietimo sistemą galima santykinai greitai pamatyti pokyčius. Pavyzdžiui, Portugalija ir Estija reformavo savo švietimo sistemas. Ir jau dabar galite pamatyti, kokios naudos to šalis gavo. 4-5 metai praėjo nuo tos reformos. Kaip Europos komisija gali palengvinti tų reikiamų įgūdžių įgyjimą yra parengta, parengtas darbo, parengta darbo tvarkė e, susijusi su naujų įgūdžių įgyjimu. Mes manome, kad ir privatus sektorius, ne tik viešosios įstaigos gali parodyti geros praktikos pavyzdžių. Pavyzdžiui, Belgijoje turime tokį pavyzdį. Ir yra nemažai e, švietimo veiklų skirtų vaikams. Airija, Airijoje buvo taip pat pasitelkti tam tikri projektai, kurie davė visai puikių rezultatų. Dėl investicijų į šį sektorių, pasitelkiant Europos e, struktūrinius fondus. Ponui Bögė dar norėčiau pasakyti, Esu diskutavęs su švietimo ministrais valstybėse narėse. Jiems siūliau, kad jie imtųsi naudotis Erasmus Plus programą, ypač mokytojai, kad būtų skatinami jie naudotis. A, taip pat raginam, kad būtų ta programa naudojama paraginti jaunus žmonės rinktis mokytojo profesiją. 10 procentų ar 20 procentų, kurie pasirenka tas studijas, tampa mokytojais ir jie galėtų pasitikrai rinktis ir Erasmuso galimybę. Mokytojai, kurie jau dirba pagal šią specialybę, galėtų taip pat šią programą pasinaudoti. Įsivaizduokite, kokia tai būtų investicija į socialinį kapitalą. Tai ne, reiškia, kad jūs turite visada mokytis iš kitos šalies švietimo sistemos. Bet svarbu, kad švietimas taptų labiau tarptautinis. Mūsų mokytojams svarbu yra sekti vykstančius pokyčius. Erasmus Plus čia gali būti puikiai priemonė keliant savo kvalifikaciją, gyjant įgūdžių. Tai puikus dalykas mokytojams ir tiems, kurie moko mūsų busimuosius mokytojas. Ponui Pirinskį norėčiau atsakyti dėl kovos su skurdu. Žinome, kad vykdant daugelį socialinių politikų e, yra valstybės narės pirmiausia atsakingos už jų gyvendinimą. Tačiau Europos institucijų taip pat gali daug ką nuveikti. Mes EFSI netrukus pakeisime kitą labiau pritaikytą investicinę priemonę atsiras investicinių taip vadinamų langų, egzistuos tvari struktūra, kurią naudotis galės mažos ir vidutinės įmonės, socialiniai partneriai. EFSI buvo fondas naudojamas pagal esamą paklausą, o tas investicinis fondas bus labiau nukreiptas į atskiras politikas. O kai kas, aišku, gali būti suinteresuotas į socialinę sritį investuoti kaip privatus asmuo. Tačiau labai svarbu, kad būtų teikiamos tinkamos garantijos ir tam gali būti panaudotas tas e, fondas. Nebent Europos parlamentas pakeistų savo siūlymą. Nes šiaip buvo siūloma padvigubinti siūlomas garantijas skirti socialiniai infrastruktūrai ir įgūdžiams. Tas E, ta suma yra pakankamai reikšminga, nuo 26 milijardų iki 50 milijardų išaugo. Pameistrystė. Tai yra puikus būdas e, įgyti kvalifikaciją, kuriuo reikėtų naudotis plačiau. Tai yra vienas iš dinamiškiausių būdų e, įgyti žmonėms profesiją, išmokyti tos profesijos, pakeisti kvalifikaciją, įgyti naują profesiją kai kurie e, verslininkai mano, kad tai yra vienas iš geriausių variantų. Jeigu pažvelgtumėte jaunus žmonės, į tai, ko jie siekia, jie norėtų dažniausiai dirbti tokį darbą, kuris turi prasme, kai tampi darbdavių, verslininkų, dažnai gali nuveikti e, gerų darbų, bet kai, tempi, kai išmoksti profesiją pagal pameistrystės principus, taip pat gali pasirinkti labai prasmingą darbą ir veiklą. Tai štai, į mūsų e, siūlomas programas šie aspektai turi būti įtraukti labiau ir atidžiau. Skaitmeniniai įgūdžiai. Tai irgi yra tas rytis, kur turėtų kartu dirbti verslininkai, viešosios struktūros, privačios struktūros. Žmonėms galima padėti e, įgyti naują kvalifikaciją, tuo suteikiantiems naujų galimybių. Mes galima tikėtis, kad įgyjus reikiamus įgūdžius viešasis švietimas ir viešo švietimo institucijos e, iš dalies bus pasiekusių savo tikslų, tad privatų sektorių įtraukti iš, į tai, į šios projektus yra taip pat labai svarbu. Kaimiškosios vietovės. Mm, visi tie struktūriniai pasikeitimai padidins prieinamumą. kaimas, koks ar, ar gyvenvietė, ne, nesvarbu, kur jis bus, kiek, kiek nutolęs bus nuo pagrindinių miestų ir centrų. Prieinamumas gerėja ir tos visos kaimiškos vietovės yra tos kryptis, kur galima investuoti. O ir tai yra svarbu, kad ten gyvenantys žmonės turėtų lygias galimybės kartu su visais. Institucinis darbas taip pat labai svarbu. Jis taip pat keičiasi. Manau, kad pasikeis darbo pasiskirstimas. Norime įsitikinti, kad darbo sąlygos bus sąžiningos Netikiu, kad viešosios struktūros e, turėtų kažkaip susiskaldyti ir kad e, prastesni darbai turėtų būti skiriami tiems, kas neturi darbo. Ne, mūsų socialinio saugumo sistema, mūsų socialinė politika yra svarbi. Mes e, turime leisti egzistuoti e, darbams nepilną dieną ir, ir panašiems, bet visa tai turi būti geriau kontroliuojama negu iki šiol. Aštuonios vakare ar devynios e, ryte vėlgi yra ar valandų darbo skaičius yra svarbus ir jį, jį apibrėžus galima sukurti tam tikrą pas. Ne, nebėra to monolitinio pasaulio, kuris egzistavo anksčiau, jį, gal, jį privalu keisti atsižvelgiant į dabar egzistuojančias sąlygas. Kartais e, derasi socialiniai partneriai dėl šitų dalykų ir sprendimų šitoje srityje. Ir paskutinis dalykas. tiesiog pasižymėjau, nors tai yra galbūt pati svarbiausia tema. Tiesiog pasižymėjau, ką, ką norėjo pasakyti kalbėtojas. Pirmininkas, ačiū. Dar daug žmonės nori kalbėti. Tačiau manau, kad švietimas yra labai svarbus dalykas. Daug priemonių skiriama pataisyti tam, kas nebūtinai suveikia, bet kai žiūriu vairias studijas atliktas valstybėse narėse, e, kai matau jaunų žmonės, kurie mm, išeina neįgyja kvalifikacijos iš mokymo įstaigos, arba dėl to, kad metė mokslus, arba dėl to, kad patys buvo pašalinti, tai aš manau, kad būtent į tai reikėtų kreipti didesnį dėmesį, kad tas e, kelias galėtų būti vėl pataisytas. Žodis kitai kolegijai. Ačiū pirmininkė. Labadiena, mėly kolegos komisijos nariai, įdomu išgirsti jūsų mintis apie investicijų skatinimą, apie E, Erasmus Plus programą ir mokytojų kvalifikacijos kelimo svarbą, susidurėme su rimtais iššūkiais, skaitmenizavimo kitose sritise, tačiau akivaizdu, kad mums e, būtina prisivilioti į mokyklas geriausius mokytojus, o tam reikia juos tinkamai parengti. Tačiau nesugebėsime to užtikrinti, jeigu e, nesutvarkysime mokytojų atlyginimo klausimų ir e, nesuteiksime mokytams atitinkamų ateities e, garantijų <clears throat> tam, kad geriausi mokytojai galėtų mokyti geriausius mokinius. Vertindama būsimą daugiametę finansinę programą, matau, kad e, socialinių fondų finansavimas yra mažinamas Taigi vertindama atskiras e, sumas, matau, kad jos yra perkeliamos iš e, vienos ryties į kitą. ateityje iš socialinio fondo lėšomis, reikės, kurios bus sumažintos, reikės finansuoti didesnį skaičių programų. Taip pat e, manau, kad dėl to nukentės ir kaimo vietovės ir e, tikrai nepasieksime užsibrėžtų tikslų, jeigu sąnaudos fondo finansavimą sumažinsime 45 procentais, e, turint omeny, kad reikia finansuoti saugumo ir gynybos politiką, mes neturėtume siekti asimetriškumo ES, turime skatinti sanglaudą ir e, Pažiūrėkime, kokia situacija yra Portugalijoje. Rodikliai šalies ženkliai padidėjo, tačiau 2013 metais mes beveik bankrutavome. Tačiau Portugalija tikrai labai daug pastangų padėjo tam, kad pakeistų situaciją, tačiau nesusilaukė pas pakankamai aiškaus uh, komisijos įvertinimo mums reikia e, reikiamų finansinių išteklių tam, kad įveiktume šį asimetriškumą, nes kitaip atotrukis ir skirtumai Europos Sąjungoje tik dar labiau didės. Ačiū, ponė pirmininkė, sako pons Pirinski, taip pat ir už atsakymą į mano užduotą klausimą dėl socialinių investicijų. Jūs pagristai Minėjote, kad socialinė, už socialinę politiką yra atsakingos valstybės narės ir ES funkcija yra skatinti e, tikslingas finansinės investicijas e, į socialinius projektus. Tačiau kalbant apie valstybių narių e, atsakomybę reikėtų paminėti, kad ankstesniais laikais švietimas, sveikatos apsaugos, kitos socialinės apsaugos sistemas labiausiai nukentėjo nuo taupimo priemonių. Ir e, tos lėšos, e, kuris buvo iš šių sečių atimtos, buvo skirtos infrastruktūrai. Dabar jau mūsų laukia 2019 metai ir e, E, bandoma atkreipti dėmesį į socialinius aspektus besirengiant rinkimams. Ar jūs nemanote, kad trečiosios srities e, papildoma parama kovai su neligybė ir e, parama socialinio judumo skatinimui neturėtų būti panaudojamas siekiant sumažinti pajamų neligybė atskirose valstybėse narėse ir tarp jų. E, nes daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, Bulgarijoje, e, tas e, atotrukis didėja. Ir <clears throat> tai yra vienas iš didžiausių atotrukių visoje Europos Sąjungoje, turint omenyje, kad Bulgarija apskritai turi dėti labai daug pastangų, kad pasivytų ES vidurkį. Jūs kalbėdamas apie investicijų skatinimą į socialinius projektus paminėjote, kad e, padidinus es investicijas e, nuo 2 iki 4 bendros investicijos ir jų suma turėtų padidėti nuo 26 iki beveik 60, tačiau yra atitinkamų skaičiavimų ir apie tai, kad apskaitai socialinių investicijų trūkumas šiuo metu siekia nuo 50 iki 150 milijardų eurų. Taigi e, geriausios programos, kurios dabar yra siūlomos, e, leistų mums tik tai per pusę sumažinti atsivėrusią e, spragą. Taigi šis toks pusinis problemos sprendimas reiškia kad apskritai nebus sprendžiama, minėjote, strateginių investicinių fondo patirtį lėšų panaudojimo. Aš e, savo ankstesnėme pasakymė neminėjau didžiulio geografinio disbalanso susijusio su investicijomis. Žinau, kokie yra paaiškinimai susiję e, su e, bendru nacionaliniu produktu ir valstybių narių dydžiu, nepaisant visų pasiaiškinimų, neligybė ir toliau išlieka kaimo vietovės, ypatingai kenčia, ponia Makintarė apie tai kalbėjo, todėl manau, kad jeigu komisija iš tiesų nori e, pakeisti, e, pasiekti proveržio, turėtų grįžti prie sanglaudos politikos e, ir siekti socialinės E, sanglaudas, e, kurios finansavimas buvo labai smarkiai sumažintas. Ir paskutinė mano mintis yra apie struktūrinių reformų programas. Visi puikiai žinome, kad e, struktūrinės reformos buvo skirtos konkurencingumo kliūtims pašalinti, siekiant kurti lankščią darbo rinką. Ir komitete šio mėnesio pradžioje buvo patvirtinta nuomonė ir pranešimas dėl e, paramos struktūrinėms reformoms programos ir jame labai aiškiai kalbama apie tai, kad tos reformos turėtų apriepti e, e, visus socialinius sektorius švietimas, sveikatos apsauga, parama būstui. Man jūsų kūno kalba labai patinka ir aš raginu jūs ir e, toliau skatinti e, tą struktūrinių reformų e, svarbos suvokimą ir pasiekti atitinkamą lūžį valstybėse narėse. Šiuo metu vasarą mėnesį taip pat Sofijoje vyko tarptautinė konferencija, kurioje aktyviai dalyvavo ES institucijos. Konferencijos leitmotivas buvo investicijos į žmonės kaip vienintelis būdas judėti į priekį. Taigi turėtume būtent šio tikslo ir siekti. Ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė, suteiksiu Jums paskutinį žodį. Pone Ribero kalbėjo apie tai, kad reikėtų skatinti e, mokytojus, didinant jiems darbo užmokestį. Žinoma, darbo užmokestis yra svarbi. E, svarbus veiksnys e, siekiant e, pritraukti žmonės dirbti mokytoją arba pasirinkti mokytojo profesiją. Norėčiau e, šią mintį susijęti su tuo, ką minėjo ponas Pirinskis, kalbėdamas apie struktūrinių reformų socialinėme sektorėje, įskaitant ir švietimą vykdymą. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Turiu pripažinti, kad buvau šiek tiek nustebęs skaitydamas statistinius duomenis apie tai, kad Suomijoje švietimui yra skiriama e, mažesnė dalis lėšų nei EBPO vidurkis, e, tačiau rezultatai yra vis tiek geri ir e, pinigais mes tikrai negalime visko paaiškinti. Mokytojų atlyginimai Suomijoje nėra labai e, dideli, jie galbūt gauna šiek tiek daugiau nei vidurkis, tačiau tikrai negauna ypatingai didelio atlyginimo. Tačiau švietimo sistemoje yra kitų būdų, kaip šią profesiją padaryti patrauklesnę ir labai gerbiamą. E, santykiai tarp e, <clears throat> mokinių šeimų ir mokytojų yra labai svarbus. Jeigu leisite E, vieną jokingą atsitikimą papasakosiu. Savo laiku buvau šalies premjeras ir mano e, e, duktė pradėjo lankyti mokyklą šešių metų amžiaus ir tai buvo viena iš jos pirmųjų dienų mokykloje. Ir aš dalyvavau spaudos konferencijoje kartu su vyriausybės nariais dėl biudžeto rūpiučio mėnesį. Ir tuo metu man skambino mokytojo Ir aš e, perduodu žodį e, premjero pavaduotojui ir atsilipiau šį e, skambutį, nes galvoju, kad kažkas svarbaus atsitiko mano dukrai mokykloje. Tačiau mokytoja norėjo aptarti įprastinius dalykus. Ir tai yra įprasta. Mokytojai nori palaikyti ryšį su tėvais ir, ir tėvai taip pat. Tai yra tik vienas pavyzdys patvirtinantis, kad mums būtina vykdyti struktūrinės reformas ir tinkamai vertinti švietimo sistemos. Ir ne viskas matuojama vien pinigais. Kartais galima pasiekti geresnių rezultatų, tinkamiau pasinaudojant egzistuojančiais ištekliais ir e, tai padarant mokytojo profesiją e, garbingesnė, prestižiškesnė. E, Portugalijos pavyzdys buvo minėtas vienas struktūrinės reformas ir tai tikrai geras pavyzdys. Šalies rodikliai gerėja, bent jau remiantis EBPO duomenimis dėl įvykdytų reformų. Taip, mes siūlome sumažinti sąjungos fondų finansavimą, žinote, dėl kokios priežasties, nepaisant to, socialiniai fondai ir e, toliau bus finansuojant pakankamai didelę apimtimi, 101 milijardas eurų e, yra numatyta, taip pat investicijų e, portfelis e, yra 50 procentų didesnis, kai kurios valstybės nukentės dėl, jos, dėl jų gėliai gerėjančios ekonominės situacijos, tačiau tai yra savame suprantama. Galiausiai vis tik tai dėrėtis su taryba dėl šių klausimų turi parlamentas. Taigi mes turime paraginti ir valstybės e, narės taip pat savo indėlį įnešti, kad nereikėtų visų lėšų skirti vien tik iš ES biudžeto dėl strateginių investicijų fondo ir geografinio disbalanso. E, manau, kad e, tikroviškiausias būdas įvertinti padėtį tai yra įvertinti Startinių investicijų fondas skiriama finansinės paramos dalį e, bendro, bendro nacionalinių pajamų e, tenkačių e, vienam gyventojui santykių. <clears throat> Ir pagal šį rodiklį pirmoje vietoje būtų Graikija, po to Estija, Bulgarija, Portugalija, Ispanija ir šeštoje vietoje Suomija. Taigi pirmos penkios šalis e, e, tikrai yra pasirinkusios pačią tinkamiausią kryptį. Strateginių investicijų fondas atliko būtent <clears throat> tą funkciją, kurios mes ir tikėjomės, ištaisė rinkos e, trūkumus paskatino investicijas į smulko vidutinę verslą. Visą išsame informaciją apie EFSI fondo lėšų panaudojimą galite rasti internete ir tikrai verta dėmesio. Dėkoju už įdomias diskusijas. Ačiū, kad atvykote pas mus, kaip jau sakiau, savo įvadę. Tai yra ta veikla, kai susitinkame čia, kuri mums labai svarbi. Ir linkiu e, sėkmės tolesnėme jūsų darbe, o nulatinis ryšių palaikymas mums yra labai svarbus bendriems darbams dirbti. Ir štai paskutinis mūsų šio ryto darbo tvarkės klausimas. Šiek tiek ypatingas, neįprastas klausimas. Nes kalbame ne apie pranešimą ar nuomonę, e, ne apie tekstą, kuriam teikiami pakeitimai. Tiesiog paskutinės savo sesijos metu e, komitete pasisakė daug deputatų, kalbėdami apie ginčą Europos parlamente, ginčą, socialinį konfliktą e, tarp vertėjų ir parlamento administracijos. Koordinatoriai praėjusią savaitę Strasbūrė susirinko ir šį klausimą aptarė ir mes nusprendėme, kad reikia numatyti, kad ir ribotą, bet laiko tarpą, kad galėtume padiskutuoti su labiausiai suinteresuotomis pusėmis e, šio ginčio. Turime pusvalandį, kad galėtume su vertėjas padiskutuoti. Pusvalandis, kurį padarinsime dvi dalis, 15 minučių skirsime tam, kad galėtų pasisakyti vertėjų atstovai ir paskui dar 15 minučių leisim pasisakyti kolegoms koordinatoriams. Norėčiau padėkoti vertėjams už jų atliekamą darbą, nes jų darbas yra ypatingai svarbus. Net jeigu vyksta socialinis konfliktas, jie dirba ir be to sutiko ateiti mums papasakoti, kokie yra jų reikalavimai, kokia jų padėtis. Aš nemanau, kad Europos parlamentas ar Europos parlamento nariai turėtų dėl paties turinio dėrybų pasisakyti e, Europos parlamente. Tačiau tai yra, e, svarb, tai yra svarbus klausimas ir aš manau, kad po tų pasisakymų, kuriuos išgirdau paskutinio komiteto posėdžio metu, man atrodo, yra labai svarbu, kad socialinio dialogo, pozicijų derinimo klausimui būtų skiriamas deramas dėmesys ir kad tas principas socialinio dialogo būtų taikomas. Taigi, trys žmonės, kurie nori kalbėti. Pirmiausia, ponas Roberto Akino ir ponia Astrida Knok ir Ana Vesbajo. Atleiskite, sako pirmininkas, jeigu blogai ištariau jūsų pavardės, bet jūsų lingvistinių gebėjimų neturiu. Tad pasiskirstykite tą savo laiką tarpusavyje ir prašom pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir e, dėkoju, kad MPL komitetas sutiko mus išklausyti, gavęs mūsų prašymą likus mažai labai laiko iki šito posėdžio. Aš uh, angliškai pristatysiu, nes šitą temą mes uh, kalbame paprastai anglų kalba per administracinius posėdžius. Uh, Tad e, visų pirma, aš noriu pabrėžti tai, jog e, vertėjai yra specifinė nulatinių darbuotojų kategorija, tai yra įrašyta į Europos e, parlamento teisės aktus reglamentuojančius tarnautojų darbą ir ne vienoje studijoje, ne viename tyrimė yra pripažinta, kad vertėjams tenka labai didelis stresas, reikia labai E, didelės, didelės koncentracijos, klausantis e, pasisakymų, labai greitų pasisakymų įvairiomis e, kalbomis ir verčiant juos. Ir kalbėjimo tempas yra diktuojamas kalbėtojų, mes turime prie jo prisitaikyti. Be to mes neturime kabinetų, mes esame judus darbuotojai ir dirbame uždarose erdvėse kabinose. E, toliau Jūs žinote, kad jūsų kalbėjimo laikas yra e, apribojamas, todėl jūs e, skaitote labai greitai savo pasisakymus, tai yra 100-150 žodžių per minutę vidutiniškai Europos parlamente. 100-150 e, tai yra normalus kalbėjimo laikas, tuo tarpu Europos parlame per posėdžius tai yra 200-250 žodžių per minutę. Yra ir kitų iššūkių, tenkančių vertėjams, tai yra techniniai posėdžiai, klausimai, kuriems mes turime pasiruošti, naujos e, e darbo sąlygos, kurios buvo primestos spalio mėnesį, nepalieka laiko pasiruošti tiems e, posėdžiams ir tai kelia grėsmę mūsų tarnybos paslaugų teikimui. Mes e, taip pat e, patiriame stresą, kuomet transliuojame internetu posėdžiai ir mes neturime jokio poveikio e, tvarkaraščių sudarimui. Dažnai mes turime reaguoti į vairius pakeitimus, kurie vyksta prieš pat posėdžius. Kodėl mes protestuojame? Mes esame labai taiki darbuotojų kategorija ir ištisus dešimtmečius buvome labai lankstus dėl įvairių priežasčių mes protestuojame. Visų pirma, yra teisinių problemų. Naujosios sąlygos buvo vienašališkai primestos, pažeidžiant galiojančias e, taisyklės, visų pirma, pažeidžiant anksčiau galiojusių e, sąlygų peržiūrėjimą, nes tam buvo reikalingas susitarimas su vertėjais, to nebuvo. Kita vertus yra. Ir nuostata, kuri reikalauja, kad prieš tokio pobūdžio pakeitimus, kurie įvyko su darbo sąlygomis, turi būti konsultuojamasi su e, personalo komitetu ir tai nebuvo padaryta. Toliau e, yra pažeidžiama e, direktyvos dėl darbo laiko nuostata, dėl poilsio laiko numatyto per, per parą. Taip pat pažeidžiamas E, laisvai samdomų vertėjų ir nuolatinių vertėjų vienodo traktavimo principas. Mes e, manome, kad e, reikia socialinio dialogo. Gegužės 28 dieną buvo pateiktas pranešimas apie būsimąjį streiką ir po to nebuvo jokio susitikimo su administracija kuriame būtų galima aptarti iškilusias problemas. Tas vadinamasis konsultavimasis, kuri vyksta e, tarp e, personalo komiteto, e, profsąjungų ir generalinio sekretoriaus, turėjo baigti 17 metų pabaigoje, tačiau nepasibaigė ir nedavė jokių vaisių. Tęsiasi toliau tas procesas ir nėra jokių e, žemesnių, apčiopiamesnių rezultatų. Tad net prieš skelbiant straiką buvo socialinio dialogo problemų. E, generalinio direktorato administracija du kartus nutraukė e, dėrybas dėl e, darbo sąlygų, nepaisant to, kad pozicijos artėjo. Taip pat administracija visą laiką keičia savo poziciją, administracija dėrybų metu pridėdavo naujų reikalavimų, trūko skaidrumo, ir e, nei personalo komitetas, nei e, profsąjungos vertėjų negalėjo gauti visos informacijos pagrindžiančios administracijos reikalavimų būtinumą ir turinį. Toliau e, e, Strasbūrė, per Strasbūrė vykusi biuro posėdį buvo tik vienos pusės e, pozicija atspindėta ir nebuvo suteikta žodis kitai konflikto pusiai, tad e, čia, kaip matome, nebuvo e, atspindėtos visos pozicijos ir dabar vyksta streikas Strasburgė, kaip žinote, buvo kolegos priversti dirbti kabinose buvo paskirti dirbti privaloma e, tvarka. Tad e, kolego, kartu su tais kolegoms, kolegomis, kurie yra paskirti privaloma tvarka, dirba kiti kolegos, kurie išreiškia jiems solidarumą. Tačiau čia kalba sukasi apie e, darbo sąlygų pobūdį. Iš esmės mes norime teikti aukštos kokybės paslaugas, tačiau tuo pat metu norime apsaugoti ir e, savo sveikatą bei e, užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio e, gyvenimo. Kalbant e, apie e, mūsų kabinoje praleidžiamas valandas, tai tų valandų skaičius yra didesnis negu jungtinėse tautose. Ir jungtinės tautos dirba su daug mažiau kalbų darbo, tik tai ketvirtadalį mūsų kalbų e, turi, tuo tarpu dirba mažiau e, kabinose. Ir, e, Kartais mes e, dirbame vėliau negu standartinis e, e, Europos parlamento darbo laikas. Mes taip pat turime būdėti medžiagoje, kurioje išdėstyti statistiniai duomenys, tai atspindi. Ir dėl visų šitų dalykų iškyla nesusipratimų, nes laikoma, kad mes dirbame tik tai tuomet, kai dirbame kabinoje, tačiau tai yra tik aisbergo viršūnė. Tai tas pats būtų, jeigu pasakytume, kad parlamento nariai dirba tik tuomet, kai jie e, sėdi salėje, posėdžiuose, tarsi visas kitas jų atliekamas e, darbas nieko nereiškia. Mūsų du trešdaliai kito darbo yra e, nematomi, tačiau mes turime ruoštis posėdžiams ir užtikrinti tą aukštą kokybę, užtikrindami, kad visa sistema tinkamai veiktų parlamente. Aš e, nekomentuosiu dabar detaliai tų dalykų, tačiau yra keletas priežasčių, e, kurios rodo, jog statistika, kurią pateikia Europos parlamento e, administracija, yra ne visiškai teisinga. Čia jūs matote mūsų tipinę vertėjo dienos programą. Šis kolega dirba labai sunkiai, trys techniniai e, komiteto posėdžiai jam numatyti, taip pat e, trilogas, reikia viskam pasiruošti. Tad e, vienintelis dalykas, kuris nesutampa su ta statistika, yra 24 valandos leidžiamas kabinoje. Dažnai darbo tvarkės būna labai intensyvios, iki 25 darbo tarkės e, punktų. Ik, nuo 2002 metų mes e, praradome e, virš 80 darbo vietų tarp nulatinių E, mūsų tarp nuolatinių vertėjų. Tad mes turime daugiau paslaugų teikti, turėdami mažiau um, išteklių ir dabar pagal naujas darbo sąlygas e, mes turime būti lankstesni. Mes e, sutikome, beje, uh, nuo pat pradžios e, darybų, kad mes būsime lankstesni, kad mes sumažinsime savo pietų pertrauką, taip pat, kad e, prisidėsime naujų kalbų, mes e, nuolat studijuojame kalbas, daug kolegų turi septynes, šešias darbo kalbas ir vis dar toliau mokosi tų kalbų ir visą tai reikalauja laiko ir pastangų. Tad apibendrinant, galime pasakyti, jog mes padarėme jau daug, E, įvairių nuolaidų, dėja administracija elgėsi nekonstruktyviai, nesutiko su mūsų pagrindiniais e, reikalavimais. Tuo pat e, metu vertėjų tarnautojų skaičius yra sum, sum, sumažintas, taip pat mažinamas laisvai samdomų vertėjų finansavimas ir tuo pat metu norima, kad ir toliau būtų teikiamos paslaugos aptarnaujant vis didesnį posėdžių skaičių ir, kaip matome, čia iškyla e, struktūrinių problemų ir išspręsti tas problemas vien tik per vertėjų darbo sąlygas yra neįmanoma. Nuo 17 metų rugsėjo mėnesio administracija e, taiko vadinamąją švelnėje darbo sąlygų versiją, pragmatišką vadinamąją versija ir tai e, iš principo atitinka daugeliu atveju vertėjų kontrpasiūlymų esmę. Tad mes manome, kad yra įmanoma susitarti dėl tų darbo sąlygų ir pakankamai e, greitai ir mes manome, kad e, iki vasaros įmanoma pasiekti susitarimą. Mes visą laiką buvome pasirengę dėti daugiau e, pastangų vis daugiau pastangų ir mes esame pasirengę, jeigu to pareikalaus aplinkybės, e, eiti ir už to, ką numato e, darbo e, sąlygų tekstas. Mes norime, kad ir toliau būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos, kad būtų uh, nekenkiama mūsų sveikatai ir kad būtų pusiausvėra tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo. Euh, Ačiū už Jūsų pasisakymą. Jis buvo daug nušvi... gerai nušviečianti situaciją, nors suprantu, kad to laiko nebuvo daug. Puiku, kad galėjom Jūs išklausyti, o dabar Norėčiau prašyti kolegų neviršyti dviejų minučių pasisakymo, kad galėtų spėti tarti žodį visi. EPP pirmiausia atstovom žodis. žodis. Atsiprašau, atsiprašau. Galvau, kad jau prisistatymas viskas liko. Atleiskite, ponė pirmininkė, sako kalbėtoja. Tačiau norėčiau pristatyti laisvai samdomų vertėjų perspektyvą. Labai trumpai tada prašyčiau, sako pirmininkas, nes labai svarbu, kad jūs taip pat galėtumėte išklausyti, ką mano mūsų kolegos. Taip, taip, labai trumpai, sako kalbėtoja. Labadiena, ponė pirmininkė. Ačiū. Uh, Europos parlamento nariams. Roberto puikiai pristatė situaciją susijusią su darbo sąlygomis mūsų Europos parlamente, tačiau aš norėčiau tarti žodį apie tai, kaip kokiam sąlygom dirba laisvai samdomi vertėjai. E, nes, kaip jau matėme, dirba 269 e, vertėjai darbuotojai Europos parlamento, bet kasmet 1500 laisvai samdomų pasamdoma, kurie e, padengia 50 procentų visų vertėjų poreikių Europos parlamente. Taigi, laisvai samdomų vertėjų yra daug. E, laisvai samdomi vertėjai yra labai kvalifikuoti darbuotojai, jie yra išlaikę labai sunkius egzaminus, jų dėka apimamos visos ES ir kitos kalbos. Jie pasirengę yra dirbti labai lankščiai e, prisitaikydami prie Europos parlamento darbo ciklo. E, tarptautinio konferencijų vertėjų asociacija atstovauja laisvai samtomų vertėjų interesams. Tai yra seniausia, viena iš seniausių profesinių asociacijų e, 69 metais buvo pasirašyta konvencija su AIK, kur numatyta, kad vertėjai e, laisvai samdomi ir vertėjai vadinamieji funkcionieriai bus traktuojami vienodai. Labai svarbu, kad būtų įgyvendintas tas lygiai teisiškumo principas, e, tai yra, kad būtų numatomos kompensacijos, ypač varginantų misijų atveju ir panašiai. Dabar e, primetus naujas sąlygas, matome, kad ši taisyklė vienodo traktavimo yra pažeidžiama. E, kompensacijos už ilgą darbą yra numatomos savaitinių pagrindų. Tad laisvai samdomi vertėjai, e, kurie dirba vieną ar tris dienas, yra diskriminuojami. E, Mums svarbu, kad būtų laikomasi mūsų profesijos standartų, numatytų ir kitose tarptautinės institucijose ir ES institucijose. Vertimo rinka e, yra pakankamai plati Europos žemynė. Ir praėjusiais metais darbo sąlygos buvo primestos ir darbo neteko daug laisvai samdomų vertėjų. E, Dabar sunku užtikrinti vertimo kokybę, nenumatoma laiko pasiruošti posėdžiams. Europos parlamentas vis dažniau laisvai samdus vertėjus samdo likus 24 valandoms iki posėdžių. Tai reiškia, yra sukūriamas papildomas didžiulis spaudimas, nes nelieka laiko posėdžiams pasiruošti. Ir tai, aišku, kenkia mūsų profesijos orumui. Taigi Europos e, parlamentas turėtų tai žinoti. E, e, Europos parlamente dirba laisvai samdomi ir vertėjai funkcionieriai. Ir man atrodo, tas vienodas traktavimas yra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad mes, mūsų institucija taps pavyzdžių Europoje. E, vertimas yra laisvai samdomų žmonių profesija. Svarbu, kad mes gintume e, savo profesiją visose Europos e, ir pasaulio kampeliuose. Tai, kas bus nuspręsta čia, turės įtakos tam, kas vyks visur vertimo srityje. Tad norėtųsi gerų sprendimų. Ačiū. Merci, je vais d'abord donner la parole. Pirmiausia, steiksiu žodį politinių frakcijų atstovai, Žorž Bach, e, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, kuo trumpiau. Ačiū, Klodai. Aš e, ne, e, norėčiau dabar kalbėti apie reikalavimus ir tikrai nepretenduoju būti šios ryties specialistu, tačiau manau, kad dirbdami atskirose komitetuose Europos parlamento nariai labai aukštai vertina vertėjų darbą. Ir man e, turinio aspektai taip pat nėra pats svarbiausi, jie yra pakankamai e, specifiniai ir e, juos e, turėtų išsiaiškinti e, e profsąjungų ir administracijos atstovai, tačiau manau, e, E, tam, kad tą būtų galima padaryti, reikia pradėti tikrą socialinį dialogą ir būtent apie tai aš noriu kalbėti ir aš tikrai labai apgailestauju ir tikrai nesuvokiu, kad e, mes Europos parlamente dirbdami labai mielai pirštais e, baksnuojame į verslininkus, verslo struktūras, kurios nenori dalyvauti socialinėme dialoge, o E, savo viduje e, per tokį ilgą laikotarpį, kuris trunka ištisus mėnesius, nesugebame socialinio dialogo užtikrinti. Ir e, vertėjai atstovai minėjo, kad sprendimų nereikia ieškoti labai toli ir galima pasitelkus išmintingą dialogą problemai spręsti iki vasaros pradžios aš e, manau, kad e, čia tikrai negalime elgtis taip kaip verslo įmonėje. E, ši paslauga yra teikiama pakankamai lankščiai ir tai nekarta buvo įrodyta ir patvirtinta. Manau, kad reikia kuo greičiau grįžti prie socialinio dialogo ir išspręsti problemą dar iki vasaros pertraukos. Ačiū. Merci, monsieur. Ačiū Eduard Marta, e, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū Klodai, ačiū vertėjams už jų paaiškinimus. Mes jau iš dalies žinojome jų argumentus, nes aš jau lai, anksčiau skaičiau jūsų skrajutes. Aš norėčiau pasakyti, kad nepritariu generalinio sekretoriaus pono Vele e, požiūriui, nes jis Europos parlamente tvarkosi kaip kokioj įmoniai, nors tuo tarpu įmonės, galiu pasakyti, e, E, rūpinasi savo situaciją. Įmonė būtų blokuojama, jeigu visi streikuotų. Tuo tarpu čia vertėjams administraciškai nurodoma dirbti, jie neturi teisės streikuoti. Tai yra dalykas, kuris visiškai yra priešingas mūsų vertybėms. Tai absoliučiai teisiškai prieštarau visoms teisinėms konvencijoms dėl teisės streikuoti. Mes, Europos parlamento nariai, išrinkti piliečių, mes negalim sutikti su tuo. Na taip, E, vertėjai yra laikomi pasiutusiai šunimis, kuri, kuriuos neva galima nušauti arba iš jų tyčioti, sakyti, štai ir seilėjas, ir tamposi, ir kalba nežinia ką. E, pas mus Prancūzijoje žmonės kartais vadinami, kur, su kuriais taip elgiamasi nosinėmis popierinėmis, paimi ir išmeti, kai nebereikia. O aš norėčiau pasakyti ir visada taip sakiau, kad Europos parlamento patikimumas yra susijęs su jo gebėjimu savo taikyti tuos principus, kuriuos dėstai kitiems. Aš nežinau, ar Tajani ir kompanija priimtų tokias darbo sąlygas. Na, laikas yra apie tai kalbėti. Ir manau, kad neužtenka e, tik kalbėti apie tai. Aš buvau pritrenktas, matydamas, kad jiems buvo duotas administracinis nurodymas dirbti, nepalikta teisė streikuoti. Ir štai aš pasižiūrėjau, kokios yra galimybės imtis e, tų plataus masto veiksmų, veiksmų, kurie yra matomi iš išorės ir manau, kad yra laikas e, aiškiai įvardinti, kaip blogai elgesi Europos institucijos. Trys pirmininkai Tuskas, Junkeris ir Tajani, trijų institucijų pirmininkai pasirašė e, susitarimą e, dėl socialinio ramščio. Rašalas dėl to rašto neišdžiuvo parašyto ir jie jau iš karto pamina socialinio, e, socialinio ramščio reikalavimus. Tai neprimtina, ačiū. Merci, je pense que je n'ai Pirmininkas, atrodo, kad iš EKR ir ALDE e, niekas nenori kalbėti. Pone Kerim, suteiksime žodį. Guem. Eh, ačiū pirmininkė, ačiū už e, pristatymą ir ačiū už jūsų kasdienį darbą. Noriu pasakyti visiems vertėjams, mes e, esame priklausomi nuo jūsų teikiamų paslaugų ir dauguma iš mūsų supranta, kad jūsų darbo sąlygos yra sudėtingos, todėl tikrai jūsų paslaugas vertiname labai aukštai. Man e, kel, kelia didžiulį susirūpinimą ir didžiulį nepasitenkinimą ta dabartinė e, situacija. Ir iš esmės noriu pasakyti, kad e, egzistuoja teisė dalyvauti darybose ir užtikrinti, prievalių užtikrinti socialinį dialogą, taigi pribrendo laikas parlamento administracijai grįžti prie darybų stalo tam, kad prieš vasaros atostogas galėtumėte uh, E, ramiai išvykti atostogauti ir grįžti užtikrinti savo darbo vietas rudenį. Taigi turime daryti atitinkamą spaudimą, aktyvų spaudimą e, tam, kad parlamento e, vadovybė imtųsi spręsti šią problemą. Daugiau nematau norinčių kalbėti, nei žalių, nei FDD frakcijos vardu, Dominik Martan, ne frakcijos vardu. Ačiū, pana pirmininkė. Aš manau, kad viskas yra pakankamai paprasta, nes tai yra ultraliberalios ES e, veiksmai, e, norint pabloginti gyvenimą e, bet kokią kainą visiems aplinkui. Kaip suprantu, laisvai samų vertėjai priversti dirbti neturėdami jokios realios saugos, o nuolatiniams vertėjams yra primetamas daug sudėtingesnis darbo sąlygos, o ponui vėliai yra svarbiausia sutaupyti. Tačiau e, aš manau, kad gėdinga taip elgtis, tai yra gėda mūsų institucijai, nes ji privalėtų rodyti pavyzdį, o savo veiksmuose jinai elgesi visiškai priešingai. Ir e, Todėl, siekiant viską geriau suprasti, aš manau, kad <clears throat> tas pavyzdys, kaip elgesi ultraliberali ES su savo darbuotojais, su savo vertėjais, e, taiko tą pačią e, strategiją ir valstybių narių ir jų tautų atžvilgių, e, siekiant taupyti, užtikrinti lankstų saugumą. Ir visos šios priemonės yra taikomos ne tik valstybės narėse, tačiau taip pat ir Europos parlamento institucijoje. Ir tai yra gėda. Ačiū, pasisakė politinių, toliau Sofija Ribeiro politinių frakcijų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti vertėjams už atliekamą darbą, e, užtikrinant aukštą paslaugų kokybę. Noriu tik užduoti kelius klausimus. Pirmiausiai dėl socialinio dialogo ir dėl uh, to tarimosi su, su vertėjais, galiu tik pakartoti kolegos Bacho mintis, reikia imtis konkrečių veiksmų. Mūsų komiteto atsakomybė yra prisidėti prie to, kad tų konkrečių veiksmų būtų įmamasi e, tam, kad parlamento administracija aiškiai prasakytų ir informuotų, kokiu veiksmu įmamasi, kad būtų užtikrintas proceso skaidrumas. <clears throat> Taip pat e, kyla rimtų klausimų dėl, dėl terminų, dėl tvarkarašio. Žinoma, negalime taikstyti su tokia situacija, kuri e, įvyko Strasbūrė, minimalias paslaugas e, jų teikimą būtina užtikrinti, tačiau mes užimtumo komitete turime aiškiai priimti sprendimą ir pareikalauti pasiaiškinimo iš parlamento administracijos dėl pritaikytų e, procedūrų e, paskiriant e, vertėjus dirbti privaloma tvarka. Ir žinoma, tos <clears throat> būtinosios paslaugos visuotinės svarbos yra susijusios su e, saugumo gynybos rytimis, tačiau e, tikrai nemanau, kad Europos e, parlamente būtų galima taikyti tą paskirimą dirbti privalomą tvarką, nes čia teikiamas paslaugos, paslaugos tikrai nėra tokios esminės svarbos, taigi visas šias aplinkybės reikia išsiaiškinti. Ačiū. Ačiū, pan pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, e, egzistuoja tokia parama e, šioms vertėjų protesto akcijoms. Ši profesija nusipelno ypatingos apsaugos, siekiant užtikrinti tiek Europos parlamento, tiek visų kitų institucijų veiklos saugumą. Nes Europos parlamentas ir, ir e, vertėjų teikiamas paslaugos yra Europos Sąjungos veidrodis. Jeigu mes tą veidrodį sudaužysime, e, apsunkinam vertėjams darbo sąlygas, tokiu būdu pasiūsime tikrai blogą žinę, nes e, darbo sauga ir sveikatos apsauga darbo vietoje yra aspektai, į kurias būtina atkreipti dėmesį. Noriu e, paminėti tą tyrimą, kuris buvo atliktas e, vienas. Remianti šio tyrimo rezultatais, e, vertėjai atlikdami savo darbą, tai yra versdami procesai, kurie vyksta jų smegenyse, yra labai e, panašus į e, tuos, kurios smegenys patiria, kuomet e, žmogus išgyvena insultą. Taigi iš tiesų šis darbas yra labai sunkus ir sudėtingas ir būtinai tai atsižvelgti. Mes, ES institucijos, privalome kitiems rodyti pavyzdį, privalome ginti savo darbuotojus be jokių išlygų, privalome ginti ypač tų profesijų atstovų atstovus, e, kurie atlieka e, labai sudėtingas funkcijas, e, tokias kaip vertėjai. Dirbantis čia Europos parlamente. Iš tiesų egzistuoja mokslinio tyrimų rezultatai, medicinių tyrimų rezultatai, kuriais patvirtinama, kad sudėtingomis aplinkybėmis dirbantis asmenys, tokiamis, kuriamis dirba vertėjai, patiria rimtas grėsmės savo sveikatai. Taigi aš noriu užduoti klausimą. Iš kur generalinis direktorius Europos parlamento gauna savo e, instrukcijas ir kokių taisyklių jis e, laikosi. Ir jeigu šiomis taisyklėmis yra pažeidžiami pagrindiniai ES principai, tai kas tokias taisyklės galėjo apskritai patvirtinti. Manau, kad mums yra labai svarbu suvokti, kas iš tiesų vyksta šių diskusijų darybų kontekste ir pasirinkti e, pusės ir e, puikiai suvokti, kas iš kur ir kokias instrukcijas gauna. Turime savo šios klausimus užduoti ir aktyviai dalyvauti visame šiame procese. Ačiū. Ačiū, ponia Kolska. Ačiū, pana pirmininkė, ponas ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti už šį susitikimą. Mes jau daugelį mėnesių iš vertėjų gauname informaciją apie tai, kad jie nėra patenkinti savo darbo sąlygomis. Ir nepaisant to, kad mūsų komitetas tikrai nėra šališkas šioje diskusijoje, e, ar nėra darybų šalis, mes turime. Uh, pasiekti, kad e, užimtumo komiteto nareiškiai suvoktų, kokia yra padėtis. Nebejoju, kad Europos parlamentas kaip institucija, kuri mėgina pakeisti pasaulį <clears throat> ir e, mėgina apeliuoti į valstybės narės dėl tam tikrų klausimų, pirmiausia, turi pasitikrinti, ar patys elgesi taip, kaip ragina elgtis kitus. Taigi, kitaip tariant, turime kiekvieną kartą rodyti pavyzdį e, tais klausimais, e, kuris manome, kad tas pavyzdys turėtų būti rodomas. Džiaugiuosi, kad šis sustikimas įvyko, esu įsitikinusi, kad vertėjų darbas yra ypatingai sunkus, e, susidurintis su didžiuliais iššūkiais ir kad vertėjų darbo sąlygas nustatant būtina į e, šios profesijos ypatumus atsižvelgti, net priklausomai nuo to, kaip kokybiškai bus verčiama, priklausys ir mūsų parlamento narių darbo sėkmė. Taigi e, vertėjo dirbančio Europos parlamento darbas yra susijęs su e, specifiniais aspektais, taip pat kaip ir parlamento narių, administracijos darbuotojų. Mes dirbame nenormaliu ritmu, labai sudėtingu ritmu, dažnai dirbame vakarais, naktimis e, ir <clears throat> todėl E, kuomet kyla tam tikrų klausimų apie darbo organizavimą, tai manau, kad reikėtų tuos klausimus svarstyti platesnė prasme, e, ne vien tik tai vertėjų darbo e, sąlygų prasme, nes vertėjams, pavyzdžiui, raštu yra suteikiamas tam tikras terminas išversti tam tikrą teksto dalį per kelias dienas, tad tarpu mums reikia pasiekti kompromisą dėl teisės akto, tačiau taip pat per, per nelik trumpą terminą, taigi reikėtų uh, čia diskutuoti plačiau ir apsvarstyti šios klausimus. Dažnai užimtumo komitete mes <clears throat> kalbame apie e, padėti darbo rinkoje, nesu susipažinusi su visomis aplinkybėmis, man suku vertinti dialogą, kuris vyko e, tarp parlamento administracijos ir vertėjų iki šiol. Žinau, kad per pastarusius kelis metus susitikimų buvo be ne keliasdešimt, nežinau, e, kodėl socialiniu dialogu nebūtų galima vertinti, vadinti šių susitikimų, e, tačiau to, e, susitikim, tie susitikimai vyko, tačiau aš šiandien pasigendu ir kitos pusės, kitos šalies argumentų, nes socialinėme dialoge dalyvauja dažniausiai dvi šalis. Šiandien mes išgirdome tik vieną šalį, tai ką jūs sakote, atrodo pakankamai tikinama ir akivaizdu, tačiau jaučiuosi daug patogiau daugiau, jeigu tame pačiame posėdėje būčiau galėjęs išklausyti ir kitos šalies nuomonę tam, kad būtų galima palyginti argumentus. Na, bet kokiu atveju šis susitikimas leis mums geriau suvokti konfliktą vykstantį ir susiklošiusią situaciją, tai, kadangi mes nesame konflikto šalimi ir neturėtume tokia būti, nes mūsų komisija vertėjų nesamdo, mes naudojamės jūsų paslaugomis, tačiau jūsų nesamdome, taigi kad geriau vieni kitus suprastume, aš tikiuosi, kad e, artimiausių metų gausime išsamesnę informaciją tam, kad galėtume priimti kuo tinkamesnį vertinimą, kuris būtų pats teisingiausias. Ačiū. Merci. Ačiū. Suteikiau žodį tiems, kas norėjo kalbėti, na, o aš kaip pirmininkas, bent jau šiandien, turėčiau gal neapibendrinti diskusiją, nes apibendrinimai būtų per ankstyvi. Manau, kad apibendrimis viso to bus susitarimas toks, kuris vainikuos visą tą socialinį dialogą, kuris tikėkime įvyks. Norėčiau pasakyti, mes esame solidarūs su jumis. Ir dviem požiūriais. Kai aš sakau abiem reikšmėm ar dviem požiūriais, pirmiausia, mes e, jaučiame solidarumą, e, išklausydami jūsų reikalavimus, mes matome, kad socialinis dialogas pakankamas ir tinkamas nevyko. Tai reiškia, kad mes dėl to jūs remiame. Remiame jūs ir dėl to solidarūs esame su jumis ir materialiai žvelgiant, sakyčiau, fiziškai. E, na, nieko neigiamo čia nenoriu pasakyti. Būdami vertėjus esate savotiškai mūsų dalis, jūs kalbėjote apie savo darbo sąlygas, o jūsų darbo sąlygas yra e, tiesiogiai susijusios su mūsų darbu, darbu, su jo kokybe. Be jūsų mes negalim dirbti, sako pirmininkas. Jūs esate mūsų balsas, net jeigu negalite e, mūsų balso kaip nors pakeisti, afromuoti, jūs turite išversti, ką mes sakome. Na, negalime tik apsiriboti jūsų išklausimų. Tai yra tik vienas dalykas. Be abejo, mes turime išklausyti Europos parlamento vadovybės požiūrį į visą tai. Būtina, kad ir vieni ir kiti pateiktų dokumentus. Aš manau, kad koordinatorių posėdį mes puikiausiai galime kelti šį klausimą ir išklausyti Europos parlamento vadovybę. Nes socialinio dialogo labui mes privalome išklausyti abi pusės ir vieną ir kitą. E, ir manau, kad negalima vien tuo apsiriboti. Jeigu jūs sutiktumėte, ir aš apie tai kalbėjau e, koordinatorių posėdėje, aš manau, mes turime EMPL komitete, nors mes nesame tik tas komitetas, bet pradėti čia pirmus žingsnius ir turime oficialiai kreiptis į Europos parlamento pirmininką, į parlamento pirmininką E, atitinkamą generalinį direktoratą ir turime kreiptis į politinių frakcijų vadovus, nes jie e, dirba kartu pirmininkų sueigoje. Jų dėmesį atkreipti šį klausimą, tai nereiškia, kad jie pradės dalyvauti darybose. Ne, ne tai yra mūsų funkcija. Bet laikas apie tą situaciją kalbėti, nes jinai yra apgailestautina. Mes turime sugebėti dirbti kaip deputatai O ši situacija, kuri susiklostė dabar, trukdys veikti tinkamai demokratijai. Kita vertus, mes turime priminti tuos principus, kurie yra svarbus Europos parlamentui. Principai, kurie kurie buvo įtvirtinti pasirašius e, atitinkamą raštą trijų institucijų vadovams. Mes kiekviename savo pranešime kalbame apie tai, minime tas nuostatas, socialinio dialogo, socialinių pasiekimų nuostatas. Nebuvo kalbama e, apie socialinį dialogą šiuo atveju, kai tuo tarpu mūsų dokumentuose yra įtvirtinta. Mes turime e, taip pat pasmerkti tą administracinio nurodymo dirbti principo taikymą. Kodėl? Todėl, kad mes turime teisės aktus, kurie reguliuoja šią sritį. Jūs kalbėjote apie ES galiučias taisyklės, aš galėčiau paminėti ir tarptautinės konvencijas, tai yra tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, ten yra kalbama apie teisę streikuoti. Tam gali pritarti ir kolegos liberalai, aš manau. Ten kaip tik ir yra pasakyta, kokiomis sąlygomis galima taikyti tą administracinę prievolę dirbti žmonėms. Tai, o šiuo atveju, man atrodo, e, mes tikrai kalbame ne apie tai, kad apsaugomos darbo priemonės siekiant užtikrinti minimales paslaugas ar uh, E, kokius nors gynybinius reikalus giname ar panašiai. Šiuo atveju taip tikrai nėra. Taip pat, kaip minėjo kolegė, turime klausti, koks yra pasirinktas kelias šiam klausimui galiausiai išspręsti. Ir turime aiškiai pasakyti, kad mes kaip užimtumo komitetas mes reikalaujame, netgi pasakyčiau, kad būtų rimtai grįžta prie darybų ir derinimo proceso. Plačiausia šių žodžių abiejų reikšme. Mes Nekalbam apie kažkokius tai reikalavimų reikalavimus, jūs išdėstėte, kas jums yra reikalinga ir būtina grįžti prie uh, socialinio dialogo, prie pozicijų derinimo, nes tai yra susijęs su mūsų principais, kuriuos propaguoja mūsų institucija, Europos parlamentas. Tai štai. Aš dabar savotiškai perimu estafetę ir pateiksiu informaciją Maritai, mūsų komiteto pirmininkiai. E, taip pat kalbėsime ir su kolegomis koordinatoriais, kad būtų galima atlikti tai, kas šiuo metu yra reikalinga. Ir čia dabar jau galbūt ne kaip pirmininkas, o kaip komiteto narys. Manau, kad galima būtų gal kalbėti apie kitokius veiksmus. Aš galbūt ne kaip komiteto pirmininkas, tai yra visiškai kas kita mes išgirdome pasisakant visą eilę kolegų, deputatų, jie yra pasirengę jūs paremti. Jie pasirinko būtent tokią taktiką, jie turi teisę tą daryti, tad jeigu pageidautumėte, susisiekite su jais. Ir aš dar kartą pabrėžiu, nekalbu kaip posėdžio pirmininkas. E, aš pasisakau už socialinį dialogą, kokybišką socialinį dialogą mūsų įstaigoje ir kitur. Jūs turite uh, reikalavimų ir problemų, jūs turite teisę apie tai kalbėti. Mes matėme, kad turi problemų ir pagal sutartis terminuotas dirbantys žmonės, kurie, pavyzdžiui, po paskutinio posėdžio Strasbūrė tiesiog bus paleisti į gatvę, jie nebe, nebedirbs toliau. Tad štai, aš negaliu pritarti tam, kad tokia įstaigoje kaip mūsų šitaip vyktų. Aš manau, kad įmonė, kokia ji bebūtų, turi sugebėti keistis, perkelti darbuotojus, jeigu to reikia, numatyti iš anksto tam tikras situacijas. Na, žinoma, gali nutikti ir nemalonių dalykų. Įstaigoje taip atsitinka, tačiau tos nemalonios problemos turi būti sprendžiamos derinant pozicijas ir visiems kalbantis. Tai štai, tiek būtų šiandienos diskusijos. Esu jūsų paslaugoms su kolegomis ne paštu imti ir išspręsti problemą, bet galbūt mes būsime tas tepalas, kuris suteps reikiamus smagračius ir tas mechanizmas konsultacijų ir dialogo įsisuks iš naujo. Ačiū. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti i deputati che sono intervenuti. Dėkoju ir ačiū visiems kalbėjusiems. Labai trumpai. Ir kolegoms noriu padėkoti, nes posėdžio nenutraukėme 12.30, kaip paprastai. Posėdį pratesėme. Pritariu 80 procentų dalykų, kuriuos jūs minėjote, kad dėl socialinio dialogo. Na taip, taip. Buvo pasakyta, kad socialinis dialogas nevyksta. Vyko eilė posėdžių, Mes taip pat konsultavome su savo advokatais, su teisininkais. Man atrodo, kad reikėtų susitarti dėl teksto darbo sąlygus. Vyko susitikimai, taip, tokie vyko su administracija, bet vertėjai nebuvo išgirsti, buvo išklausyti, bet neišgirsti, jok, jokius jų reikalavimus nebuvo atsižvelgta. Tad um, Tai nereiškia, kad jeigu sėdi fiziškai salėje, susitarsi. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į tai, ko nori tavo pašnekovas, kad dialogas vyktų. O kai dėl administracinio nurodymo dirbti, E, reikia pasiekti pusiausvyrą. Viena vertus instituciniai reikalavimai, kita vertus teisė streikuoti. Tačiau institucijos turi apsiriboti minimalių paslaugų teikimu, kad kolegos, kurie nori streikuoti, galėtų tai daryti, kaip tai vyko praėjusią savaitę. O ir šią savaitę mes tiesiog neturime teisę streikuoti, negerbiama mūsų teisė į streiką. Tiesiog nueita pernelyg toli Tai prieštarauja visoms konvencijoms, kurias jūs minėjote, skaičiant Tartautinės darbo organizacijos konvenciją. Mums reikia daugiau skaidrumo, tai yra kitas aspektas. Mes negalime gauti duomenų, kurie yra esmingai svarbus kuriais remiantis priimami sprendimai. Mes kiek kartų prašym tos informacijos, tiek kartų jos negavom. Administracijoms jos tiesiog neduoda. Taip pat mums svarbu turėti paprastesnę prieigą prie viso to, kas yra svarbu priimti sprendimams. E, tai, kas buvo išdėstyta anksčiau, nebūtinai atitinka tiesą, tai ką patikė administracija. Administracija tomis temomis turėtų kalbėti išmintingiau, sakyčiau. Yra numatytos darbo valandos kurios turi įtakos mūsų atliekamam darbui. Jeigu e, turėsime meni tas ilgas darbo valandas, turėkime meni, kad tai turi įtakos mūsų darbo kokybei. Vertėjai tiesiog buvo išmesti iš dėrybų. mums tiesiogiai nebuvo atstovaujama. Ir tai mums, mums labai svarbus būtų politinis tarpininkavimas dabar, nes kol kas mes nesugebam suderinti pozicijų. Administracija elgesi labai nelankščiai. Kaip jau sakiau, mūsų darbas turi įtakos teisėkuros atliekamam darbui. tie, kurie e, nedirba to darbo, gali sunkiai mus suprasti. Tačiau labai svarbu, kad e, mes darytume bendrą darbą artindami institucijas prie piliečių. Visi kartu galim to pasiekti. Ačiū už parodytą solidarumą ir už tą fizinį solidarumą taip pat, kur jūs paminėjote. Čia nieko nėra įžeidžiamo vertėjams yra primtinas bet koks solidarumas. Ačiū už jūsų sieki e, nagrinėti šį klausimą ir kreiptis į generalinį sekretorių ir frakcijų vadovus. Jeigu bus politinė valia, aš manau, tas klausimas bus išspręstas. Red, administracija gavo viską, ko nori iki šiol. Buvo sutaupyta daug išteklių E, buvo pasiekta daug didesnio mūsų lankstumo. Visas, e, viskas buvo pasiekta. Na, o kai norima per daug, tai tas siekis padaryti per daug gerai paprastai nužudo tas, tos gerus pradinius ketinimus. Mes norime, kad parlamentas būtų pavyzdinė institucija sprendžiant panašaus pavučio klausimus. Ačiū. Ir užbaigime šitą posėdį. Dar padėkos žodis visiems, kurie dirbo kabinose, kurie sėdi salėje. Na ir noriu pasakyti, kad visai neseniai šioje salėje frakcijos buvo suorganizavusios renginį. Aleksandr Kožev buvo priimtas, jis yra mąstytojas, filosofas, dėrybininkas. Jis sakė, Labai svarbu, kad darybos būtų ta vieta, kur susitinka įvairių sie žmonių siekiai ir norai. Padarykim viską, kad ir šį kartą taip nutiktų.